Ladies, uh, uh, Labas rytas, mėly kolegos, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti jūsų susirinkus į šią plenarinę sesiją, kur bus kalbama apie uh, ekonominių korekcijų programų demokratinį teisėtumą. Aš suteiksiu žodį Dominic Hannigan, kuris yra iš Airijos parlamento, ES reikalų komiteto, jam vėliau suteiksiu žodį. Taip pat norėčiau pasveikinti Otmar Karas ir Liam Hongnioč. Jie, kaip žinia, yra um, parlamento pranešėjai. Jie rengia pranešimą dėl vadinamosios trojkos vaidmens ir veiksmų. Uh, Noriu Jums priminti, kad ant stalo turite kalbėjimo korteles ir jomis naudodamiesi Jūs galite nurodyti, kad prašote žodžio. Taigi e, užpildykite tą kalbėjimo kortelę ir ją atiduokite aptarnaujančiam personalui. Kaip ir vakar po pietų, taip ir šiandien Iš pradžių suteiksime žodį keturiems nacionalinių parlamentų atstovams, o paskui vienam Europos parlamento atstovui ir taip toliau. Iš karto ir norėčiau pradėti mūsų darbą ir suteikti žodį vicepirmininkui ir bendra pranešėjui, kuris, yra, kuris irgi rengia pranešimą apie e, trojkos e, veiksmus ir vaidmenį Prašom, 10 minučių. Labas rytas visiems, ponios ir ponai. Aš esu labai dėkingas, kad ir šiame sustikime mes galime pakalbėti apie Europos parlamento darbą, vertinant vadinamosios trojkos veiklą ir vaidmenį. galbūt pavyks išsklaidyti kai kuriuos nesusipratimus ar neiškumus. Pastarosiomis dienomis e, dažnai girdžiu klausimą, ar mes tai galime. Taip, mes galime, kaip Europos parlamentas, mes tą net ir privalome. Mes privalome patikrinti ES institucijų sprendimus ar, ar jie atitinka ES teisės aktus. Mes kaip Europos parlamentas galime tokius sprendimus įvertinti ir padaryti išvadas dėl tolimesnės veiklos. Man tenka apgailestauti, kad e, žiniasklaida kai kada tarsi sako, kad Europos parlamentas e, galbūt ateityje galėtų veiksmingiau vykdyti demokratinę kontrolę. Mes esame kritikuojami. Tiesiog yra sakoma, kad parlamentas tiesiog visus kritikuoja, bet viena vertus mes e, turime demokratinių įpareigojimų. Tai yra visiškai skirtingi dalykai negu kad e, šiaip pasmerkimas. Jau e, buvo sakyta, kad uh, tikrai reikia nepamiršti, iš kur mes atėjome, nuo ko viskas prasidėjo. Čia noriu šitą priminti. Europos Sąjunga nei politinė prasme, nei struktūrinė prasme, nei institucinė ar finansinė prasme nebuvo pasiruošusi tokio masto kriziai. Joks ekonominis modelis e, nebuvo paruoštas tokios apimties kriziai. Europos Sąjungai. Europos Sąjunga įvesdama eurą e, turėjo vadovautis 93 metų Maastrichto sutartimi. Na, o valiutų sąjunga tinkamai nesiplėtojo, kad pavirstų tikra ekonominė ir pinigų sąjunga. Na ir taip pat reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės narės nesilaikė stabilumo ir augimo pakto, o taip pat ir neįgyvendino Lisabono strategijos, kuri taip pat buvo skirta ekonomikos augimui. Vakar komisijos pirmininkas Baroso taip pat nurodė, kad mums dabar tarsi tenka remontuoti savo laivą audros metu, tam, kad galėtumėm tęsti kelionę. Aš noriu pasakyti, kad mūsų kelionė dar nesibaigė, krize dar nesibaigė. Taip pat mes e, dar nepasidarėme išvadų apie krizę, dar neišmokome visų pamokų. E, ponas Trišė, ankstesnis Europos centrinio banko pirmininkas, kažkada Europos parlamentui pasakė, kad mes E, esame susidūrę su pačia didžiausia ekonominė krize nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Be europinio e, solidarumo ir be e, trojkos, ko gero, būtų kilusi dar didesnė ekonomikos, bankų, finansų ir politikos krizė. Ko gero, tai būtų buvusi pati didžiausia e, šio šimtmečio krize. Finansų rinkose kilo problemų. E, kai kurios valstybės narės e, tarsi norėjo pasitraukti iš eurozonos. Buvo tokių valstybių narių, kurios savarankiškai nesugebėjo laikyti savo socialinių, finansinių įsipareigojimų, vykdyti investicijų. ES neturėjo pakankamai patirties, kaip susidoroti su tokios apimties krize. ES neturėjo ir pakankamai pinigų. Vienintelis instrumentas, kurį turėjome, tai buvo tarptautinis valiutų fondas. Tarptautinėme valiutų fonde ES valstybės narės nesudaro daugumos. Tame fonde sudaro daugumą sparčiai besivystančios šalis. Na, o Tarptautinėme valiutų fonde dalyvauja ir daug kitų šalių. Jeigu būtų visa atsakomybė e, palikta tarptautiniam valiutų fondui, tai e, būtų reiškia, kad būtent fondas turėtų nustatyti visas taisyklės, nors jos būtų tikrai fragmentuotos. Ir dėl to mes pagalvome, kad vis dėlto reikia europinių taisyklių. Tačiau likščiol neturėjome anks, e, tų taisyklių, nežinojome, kokį modelį uh, buvo geriausia pritaikyti. Dėl to mes e, sukūrėme vadinamąjį trojkos modelį, kur dalyvavo įvairios institucijos, e, kur institucijos dalyvavo remdamosios įvairiais e, pagrindais, bet ta trojka veikia remdamasi tarp vyriausybinės sustarimais, o ne ES teisinė baze. Buvo vadovaujamasi ne iliuzijomis. Mes iš tikrųjų labai daug išmokome, sukūrėme darbo metodą. Na ir e, šiandien mes jau esame pasistumėję į priekį ir turiu pasakyti, kad esame padarę pažangos. Nė viena valstybė narė nebankrutavo, eurozona yra stabili, dvi valstybės narės, tai yra Airija ir Ispanija, jau galėjo e, pasitraukti iš šios programos visi ekonomikos augimą ir deficitą liūdintis skaičiai yra geresni, jie pagerėjo, yra kuriama bankų sąjunga, įgyvendinami e, teisės aktai dėl bankų veiklos reglamentavimo. Ir dabar buvo galima sumažinti Europos centrinio banko dalyvavimą programoje nuo trečdalio iki dešimties procentų. Uh, Taigi dėl trojkos mes turėjome daugiau pinigų, daugiau laiko e, tam, kad programą galėtumėm gyvendinti ir gražinti skolas. Vis dėlto turiu pasakyti, kad tai buvo pasakyt, padaryta sąmoningai. Ir čia noriu pridurti dar štai ką. Mes, e, parlamento nariai iš nacionalinių parlamentų ir iš Europos parlamento, turime pripažinti, kad vis dėlto trūko skaidrumo, trūko demokratinio teisėtumo europinių lygmenių. Taip pat trūko ir e, demokratinio teisėtumo nacionalinių ir in, tarp institucinių lygmenių. Taip pat trūko bendros bendrijų kontrolės Europos parlamentas turėtų vertinti e, visą šią situaciją tam, kad būtų galima pasidaryti išvadas iki pat sutarties veikimo pabaigos. Taip pat buvo pripažinta, kad reikia tinkamos pusiausviros ir pačioje trojkoje. Reikia kalbėti ne vien tik tais apie fiskalinę konsolidaciją, struktūrinės reformas bet ir ekonomikos augimą, užimtumą. Būtent apie tai mes kalbame ir savo pranešime. Būtent šiame kontekste mes teikiame pasiūlymus ateičiai. Mes nereikalaujame, kad trojka dabar baigtų savo darbą. Ji turi baigti vykdytis šią programą, bet Taip pat reikia įvertinti trojkos veiklą ir pasidaryti išvadas dėl būsimų veiksmų. Aš tikiuosi, kad mūsų darbo analizė atnešė daugiau aiškumo, kad dabar mes galėsime geriau e, vertinti ateitį vietoj to, kad kaltintumėm dabartį. Labai ačiū. Labai ačiū. Gerbiamas vicepirmininkė Karos Aš norėčiau Jums priminti, kad šiai sesijai pirmininkauju kartu su Graikijos parlamento atstovu ponu Carakis. Aš esu iš Europos parlamento. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį kitam e, bendra pranešėjui, Liam Hong Goch. Dešimt minučių jums prašom. Thank you very much, Annie, dear colleagues. Labai ačiū, mėly kolegos. Šis pranešimas yra tikrai e, labai jautrus, labai sudėtingas, kaip kad sakė Otmar. Jis yra labai jautrus dėl to, kad šiandien Europoje e, žmonės turi labai daug abejonių dėl trojkos e, e, teisėtumo. Na, o antra, šiomis dienomis žmonės turi labai daug abejonių ir dėl politikos, kuri yra rekomenduojama veiksmingumo. Likščiol Tiesiog e, e, likščiol nebuvo kitos alternatyvos. Ir e, jeigu visoms valstybėms narėms reikėtų paramos, tai tuomet žmonėms tai tikrai nepatiktų ir kiltų daug diskusijų. Ir tikrai labai nustebau, kai vakar išgirdau, kaip komisijos pirmininkas Baroso ragino taikyti tą pačią politiką, tą pačią makroekonomikos politiką, E, kiekvienoje valstybė narėje, tam, kad būtų galima atsižvelgti į labai skirtingą situaciją. Ir jeigu mes pagalvotumėm apie keturias šalis, tai e, ten situacija tikrai skiriasi. Praėjusią savaitę mes buvome nuvykę į Dubliną, į Airiją. Ten darbo rinka yra lanksti. Ir ten tikrai nereikia e, jokių struktūrinių reformų. Na ir e, ten tikrai nereikia tokių reformų. Dabar pažvelkime į Portugalijos situaciją. Ten situacija visiškai kitokia negu kad Airijoje, Portugalijoje. Uh, situacijas e, pasidarė prastesnė dėl problemų Graikijoje. Na, o jeigu pažvelgsime į pačią Graikiją, jeigu ten ta programa būtų buvusi gyvendinta anksčiau, e, taikant kitas priemonės, tai tuomet galbūt e, nebūtų padarytas toks poveikis ir Portugalijos ekonomikai, ir Kipro ekonomikai. So, many... Taigi diskusijų buvo daug kiekvienoje šalyje. Tos diskusijos tebe vyksta ir pačios trojkos viduje. Mes matėme, kad Europos komisijos pozicija nebuvo tokia pat kaip TVF pozicija dėl fiskalinių daugiklių, pavyzdžiui. Nes vieni sakė, kad tas daugiklis yra pernelik silpnas ir kad biudžeto konsolidavimas turėjo būti iš tikrųjų labai aiškus ir intensyvus. Tačiau TVF pozicija nebuvo tokia. Tačiau kiti minėjo, kad tie fiskaliniai daugikliai turi būti labai aukšti ir esant tokiam atveju, galbūt apie tokią atveju mes galbūt nepakankamai įvertinome. E, Taigi, struktūrinės reformos buvo būtinos, o kitu, kiti gali sakyti, ar jų reikėjo tiek ir tokių. Taigi visos tos diskusijos vyksta. Žmonės diskutuoja valstybėse narėse, diskutuoja vyriausybės, diskutuoja pati trojka, pas tas trejetas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Dėl kur <laughs> dėl to buvo diskutuojama? Niekur, niekur, jokioje demokratinėje struktūroje, kuri būtų atskaitinga. Ir kokios buvo to pasiekmes? Taigi, trejetas taikė tam tikras taisyklės, galbūt kai kurias pernelyg e, griežtai visi ribojant buvo priimtos labai ribojančios priemonės šalise, tai reikėjo taikyti tas priemonės, tai turėjo įtakos rinkoms. Visose šalise buvo vykdomos labai griežtos biudžeto konsolidavimo priemonės. Visose šalise teko mažinti viešasias ir privačias išlaidas. Makroekonomikos terminais kalbant, tikslų pasiekti tuo met nepavyko. Be abejo, žvelgiant į trumpalaikę perspektyvą, e, trejetui pavyko išvengti bankroto, tačiau žvelgiant e, į skaičius, jeigu pasižiūrėtumėt į potencialų augimą, jeigu pasižiūrėtumėt į e, BVP skolos procentą indeksą, tai tuomet pamatytumėt, kad tas indeksas buvo didesnis negu kada nors anksčiau, iki gaunant pagalbos programas. Tad problemų priežastis tebėra nepašalintos. Jos nesibaigė. Ir kaip pasirinkti teisingus sprendimus ateičiai. Toks būtų klausimas. Vienintelė struktūra, kuri galėtų spręsti, yra demokratija. Jūs tą žinote, jūs esate parlamentarai ir mes visi žinome, kad sprendimams surimti reikalinga demokratija. Būtent dėl to savo pranešimų paskutinėje dalyje mes ir kalbam apie demokratiją. Mano kolega ir aš pats, mes kalbame apie būsimą demokratiją Europoje, nes mes negalime į, pritaikyti demokratijos aut, automatiškai. Mes žinome, kad dabar Europoje vežia euroskepticizmas. Mūsų teikiami siūlymai yra labai tikslus ir aš manau, kad šis pranešimus bus dar labiau simbolinis ten sakoma, kad reikia galbūt keisti sutartis, kad reikia priimti teisėkuros priemonės ir mes turime būti subrendę tai padaryti. Kokie būtų konkretūs dalykai? Mes manome, kad kad um, priežiūros mechanizmas turi veikti Europoje ir tai galėtų pakeisti TVF savotiškai. Šiandien yra prielaidos sukurti tokį Europos valiutų fondą. Jam turėtų, jis turėtų veikti ir jam turėtų būti vadovaujama metodų. Jeigu norime demokratijos, taip turėtų būti. Na, o šiandien priežiūros mechanizmo problema yra ta, kad tai yra tarp vyriausybinė uh, priemonė. Ir dabar tai yra problema mums. Tenka diskutuoti dabar dėl Europos semestro. Bet jeigu pažiūrėtume toliau, tai galėtume pamatyti, kad ta problema, su kuria susidūrėme, būdami nacionaliniais parlamentarais, yra štai kokia. E, pavyzdžiui, ponė Merkel kalba makro saligiškumą. E, o trejetas yra pasirengęs tai įgyvendinti. Makrosaligiškumas, jeigu norime demokratijos, yra didelė problema. Ar galima įgyveninti makroekonomikos makrosaligiškumo sąlygas be demokratijos, be atskaitingumo taisyklių? Tikrai ne. Taip, tuo būdu gali iškilti problemų dėl Europos semestro, dėl konkurencingumo priemonės. Ir jeigu Europos parlamentas ar nacionaliniai parlamentai nieko nesakys dėl struktūrinių reformų, dėl kurių nusprendžiama tarp vyriausybinių pagrindų, tai tuomet mums, mūsų šalyse, iškils tos problemos, kokios dabar iškyla trojkai, kai reikia įgyvendinti e, tam tikrus receptus krizėms spręsti. Būtent dėl to pranešimas dėl trojkos, dėl to trejeto yra daugiau negu simbolinis, nes nekalbama apie Europos ekonominės ir pinigų sąjungos ateitį. Kyla klausimas, ar mes norime žengti toliau, jeigu taip, demokratijos turėtume turėti daugiau. Ačiū. Dėkojame ponui Liem. Žodis ponui Lemert, Bundesavo atstovui. Prašau. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren Vorsitzende. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos ir kolegas. Kol egzistuoja Europos Sąjunga, ji diskutuoja su vis didesniu skaičiu dalyvaujančių valstybių. Ne vien tik tais apie tai, kaip būtų galima e, sutvirtinti ir išplėsti mūsų bendradarbiavimą, bet ir kaip užtikrinti demokratinį teisėtumą. Tai reiškia, kad Europoje mus domina ne tik tai, ar mūsų bendri veiksmai yra veiksmingi, ar jie yra skaidrus, ar jie yra primtini visuomeniai, bet taip pat ir tai svarbu, kad būtų užtikrintas demokratinis teisėtumas, legitimumas. Bet tai reiškia, Tai reiškia, kad už ES ribų tokios diskusijos nevyksta arba jos vyksta labai vangiai. Bet mes turime e, išsiaiškinti, apie kokius klausimus iš tikrųjų kalbame. Ir aš galiu atvirai pasakyti, mane šiek tiek nervina, kaip mes nuolat skundžiamės dėl demokratijos trūkumo Europos Sąjungoje. Nors visame pasaulyje aš nematau jokios kitos e, tarptautinės organizacijos, kur būtų tiek daug ar bent jau panašiai tiek demokratinio teisėtumo, kai vyksta demokratiniai procesai, kaip kad Europos Sąjungoje. Taigi aš manau, kad mūsų problemos galbūt e, kyla kažkur kitur, o ne demokratinio teisėtumo srityje. Ir čia uh, E, norėčiau priminti ir tą pranešimą, kurį e, pristatė abu kolegos. Aš galiu plačiau paaiškinti, apie ką čia kalbama. Kai mes kalbame apie pagalbos programas e, skirtas valstybėms narėms, tai tuomet mes kalbame ne apie įsipareigojimą pagal galiojančią ES veikimo sutartį, bet kalbame apie tam tikras taikomas priemonės, nors jų nėra numatyta ES veikimo sutartyje, ten nėra tokių įpareigojimų. Ir kadangi to nėra ES veikimo sutartyje, buvo rastas atskiras sprendimas tam, kad būtų galima padėti šalims, kurios susiduria su iššūkiais. Tai yra e, gana sudėtingas mechanizmas ir mes e, nuolat e, turime e, žiūrėti, ar tas mechanizmas atitinka įstatymuose numatytus tikslus, ar tas mechanizmas yra veiksmingas, ar jis yra skaidrus, ar jis yra priimtinas šalims, ar jis yra demokratiškai teisėtas. Prieš kalbėdamas apie veiksmingumą noriu tarti keletą žodžių apie e, priimtinumą. Nei Graikijoje, nei Ispanijoje, nei Portugalijoje e, e šios programos nesusilaukia audringo visuomenės palaikymo Ir turiu pasakyti, kad ir Vokietija tokiams programams, e, tokiams programams nesižavi. Taigi tos programos niekam taip jau labai nepatinka. Ir e, vienos šalis jaučiasi nepatogiai, jaučia tam tikrą spaudimą dėl tų programų taikymo, kitos e, kitoms tos programos taip pat nepatinka ir visur visuomenė skundžiasi. Mes apie tai turime diskutuoti. Bet tikrai neteisinga sakyti, kad tos demo, programos demokratinė prasme nepagrystos, tai yra visiškai neteisinga. Kaip atsiranda tokios programos? visos šalis susitarė, kad nori problemas spręsti kartu, nes tai atitinka visų interesus, tam, kad nekiltų dar didesnė krizė. E, ponas Karas sakė, kad tokios krizės nebuvo kilę per pastarosius 20-30 metų ir mes sutartie nebuvome numatę taisyklių dėl tokių ypatingų susitarimų. Dabar dėl buvo sustarta dėl pagalbos programų tam tikroms šalims. Ir jos gali būti gyvendintos tik tada, kai tos pačios konkrečios šalis pritarė tokiams programams. Graikijos parlamente, Portugalijos parlamente, Ispanijos parlamente, Airijos parlamente e, vyko e, diskusijos ir balsavimas dėl tokių programų. Aš galiu kalbėti ir apie Vokietiją. Vokietijoje taip pat vyko diskusijos. Ir kiekvieną kartą, kai kalbama apie tokios programos patvirtinimą, reikia ir e, parlamento pritarimo. Ar trūksta demokratinio teisėtumo? Tikrai ne. Apie ką mes turime kalbėti? Mes turime kalbėti, o tos programos yra tokios veiksmingos, kaip kad mes tikėjomės, bet jau yra visai kitas klausimas ta programa, tos programos numatė trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus ir jie yra būtent tokie, e, kokių mes norėjome, dėl to nekyla jokių problemų. Bet tikrai e, neteisinga sakyti, kad tos programos yra demokratiškai neteisėtos. Juk tokius procesus stebi parlamentas, vykdo kontrolę. Tokios programos rengiamos e, turime patirtimi, mes jas nuolat vertiname ir be abejo būtų galima pagalvoti apie tai, ar mes e, remdamiesi savo patirtimi apie šias programas galime daryti tokias išvadas, kurios vėliau būtų atspindėtos busimoje ES veikimo sutartyje. Aš netmetu tokios galimybės. Tos valstybės narės, kurios jau dabar yra įsivedusios e, eurą, Vienos valstybės narės yra jau įsivedusios eurą, kitos dar ne, bet tą nori padaryti, kitos galbūt nenori. Uh, Taigi situacija skiriasi, bet kol kas dar nėra. privalomų taisyklių dėl tokios valiutos. Dabar situacija Europoje yra tokia, kokia ji yra valstybės narės yra nevienodai suinteresuotos e, integruotis e, bendros valiutos prasme. Ir noriu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Tai yra tai, kad demokratinio teisėtumo klausimas yra tikrai labai svarbus, bet jo nereikia painioti su e, primtinumo visuomeniai klausimų ir programos ekonominio veiksmingumo klausimų. Mes turime kalbėti apie programos veiksmingumą. Tai yra gana e, sudėtingas klausimas ir dėl to daugelis pasirenka kalbėti lengvesnių klausimų, o būtent apie e, demokratinį teisėtumą. Bet iš tikrųjų reikėtų išsamesnių diskusijų apie programos veiksmingumą, o ne apie demokratinį teisėtumą. Ar e, tos programos, kurios jau vyksta, primtinos visuomeniai, ar jos yra veiksmingos, ar jos turi ir šalutinį poveikį, ar jos e, e, kažkaip tai kompensuoja Europos semestre reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie ES valstybių narių biudžeto peržiūrą, bet reikėtų prisiminti ir Europos komisijos konkrečias rekomendacijas atskiroms šalims. Tos rekomendacijos yra susijusios ir su vidaus rinkos veikimu, tomis rekomendacijomis reikėtų pasinaudoti. Taigi yra pateiktos rekomendacijos ir dėl valstybių narių makroekonominės politikos. Tai yra. Ir čia yra svarbu, kad aktyviau dalyvautų ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas. Komisijos pateiktos rekomendacijos yra naudingos. Yra teikiamos ir kasmetinės ataskaitos, kur yra vertinami e, ekonominiai pokyčiai per už praėjusių laikotarpį, kalbama ir apie mokesčių surinkimą, kalbama apie uh, trumpalaikius ir ilgalaikius finansavimo tikslus. Galbūt nacionalinių lygmenių tai yra e, gana suprantamas, savaime suprantamas dalykas. Bet tikrai būtų labai sveikintinas, sveikintinas tokios ataskaitos ir ES lygmenių. reikėtų atsižvelgti ir į e, finansinės e, prognozes, ne, ne vien tik tais e, į Europos komisijos rekomendacijas. Už vidaus rinką atsakingas komisaras ar koks nors kitas komisaras gali teikti rekomendacijas, bet kas tas rekomendacijas turi gyvendinti? Kas turi gyvendinti uh, E, tų rekomendacijų prioritetus, kurie demokratiškai yra teisėti, bet reikia vykdyti ir demokratinę kontrolę. Europos komisija yra pateikusi rekomendacijų dėl ES ir dėl atskirų valstybių narių ir čia parlamentai turi vykdyti kontrolę. Taigi, Čia išvelgiu puikių galimybių tolimesniam bendradarbiavimui tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ir tikiuosi, kad ateityje mums dar geriau pavyks atskirti e, atskiras užduotis ir jas vykdyti. Ačiū. Ačiū, ponė Lamert. Bundestago pirmininkui, ponas Dominik Anigan. Europos reikalų komiteto pirmininkas Airijos parlamente. Ponius ir ponai, laba diena. Žvelgiant iš Airijos perspektyvos diskusija yra iš tikrųjų labai įdomi. Mes kalbame apie, mes kalbėjome dar visai nesnei apie bankų gelbėjimo operacijas. Tad dar 4 milijonus eurų uh, uh, pavyko E, numatyti, pasirašant tam tikras obligacijas. Manyčiau, kad programa buvo sėkminga. Praėjusį penktadienį reitingų agentūra padidino mūsų reitingus šaliai ir mūsų įsipareigojimai yra sklandžiai vykdomi. Aš manau, kad ši finansinė sėkmė E, išprovokavo tam tikras socialinės pasiekmes, kurias pajus airiai dar ilgus metus. Ir manau, kad Ispanija, Portugalija taip pat tas pasiekmes pajus. Mm, e, buvo priimtos fiskalinės priemonės, e, kurių ėmėsi Europos bankai. Buvo numatyta daugiau mokesčių. E, žinome, kai bankai buvo tarpusavį susiję, kai Lehman Brothers bankas bankrutavo JAV, tai tuomet mūsų bankai irgi suprato, kokie, kok, su kokiam didžiuliam problemom teks susidurti. Vyriausybės patyrė spaudimą finansinio sektoriaus ir vis, visos šios priemonės, kurių teko imtis tos priemonės, kurių teko imtis žlugus bankams, turėjo didžiulių e, pasiekmių mūsų ekonomikai. Norėčiau pasakyti, kad Airijoje mes puikiai suprantame, kokią nacionalinę atsakomybę mums tenka šios krizės kontekste. E, mes pas, tik paskui galime žvelgti į europinę dimenciją. ES neturėjo pernelik daug politinių pasirinkimų ir šiaip priemonių, kurias turi dabar. Reikėjo imtis gelbėjimų skubių priemonių ir dabar, aišku, yra žymiai daugiau. Reikėjo taip pat imtis žingsnių obligacijų rinkose, kad būtų galima gelbėti bankus. Kągi darė trejetas tuo metu tą trojką. O reikė, bankų sektoriuje reikėjo priimti skubės priemonės, kad būtų galima išvengti, kad visi bankai Europoje e, nepatirtų šių pasiekmių. Um, kilo klausimas, ką reikėjo daryti, buvo imtasi skubių priemonių. 16 milijardų eurų tiek prireikė bankų gelbėjimo operacijoms. E, buvo pasitelkti ir mokesčių mokėtojų pinigai. Aš e, teko e, nacionalizuoti bankų skolą. E, labai gaila, bet e, ankstesnė vyriausybė mums buvo palikusi beveik 14 procentų deficitą, su tokiu didžiuliu deficitu ir su bankų problemomis bei kylant palūkanų procentams, e, iš tikrųjų buvo labai sunku rasti ką nors kitą, negu priimti tas priemonės, kurias siūlė TVF ir Europos centrinis bankas. E, mes e, pritaikytas priemonės galėjome įgyvendyti tam tikras programas, kurios padėjo mums grįžti prie tvarios ekonomikos vystimo. Mes e, iš tikrųjų nu, galim pasakyti, kad mums reikėjo didinti mokesčius, mažinti viešasias išlaidas, reikėjo peržiūrėti valstybės turtą, reikėjo taip pat atleisti kai kuriuos e, viešojo sektoriaus darbuotojus. Taigi mes dabar E, turime 3 procentų deficitą, biudžetas yra daugmaž subalansuotas. E, žmonės pajuto tas pasiekmes, nes iš tikrųjų socialinės ir ekonominės pasiekmes buvo labai didžiulės. Išaugo skurdas, išaugo emigracija, išaugo valstybės skola. Ekonominės korekcijos programos buvo tikrai labai griežtos. Visą tai um, atsirimi labai aiškus ir konkrečius griežtus fiskalinius tikslus. E, kai dėl demokratinio legitimumo, galima sakyti taip, Airijoje vyko dėl programų balsavimas, tačiau nacionaliniai parlamento nariai e, supratimo, balsavo už supratimo e, memorandumą, tačiau diskusijos buvo tikrai labai rimtos. Ne visada buv, iki tol buvo galima pareikšti savo nuomonę dėl ES įmonių. Šituo atveju tai buvo galima padaryti. Ir referendumo būdu buvo patvirtintas šis programų įgyvendinimas. Tokie klausimai kaip būsto pasakos, paskolos, kaip gyvenimo lygio smukimas buvo E, ypatingos svarbos. Paskui teko diskutuoti dėl jaunimo garantijų, dėl finansinio mechanizmo, kuris buvo pas, pasiūlytas ir vėliau tik buvo kalbama dėl socialinės dimensijos įvedimo. Um, um, su kai kuriais parlamentarais buvo susitikta diskutuoti šiuo klausimu privačiai. Didesnių, platesnių diskusijų Airijos parlamente nebuvo. Ir ko gero, tų diskusijų reikėjo, nes reikėjo diskutuoti su TVF labai konkrečiai. E, TVF tuo met e, buvo ta treito dalis, kuri ko gero turėjo labiausiai suprasti, kokias pasiekmes turės tos griežtos saukimo priemonės šalyje, konkrečiose vietose. Dabar matome, kad mūsų eksportas auga, mažėja nedarbas, tačiau tas augimas kol kas yra sunkiai pajuntamas, nes bankų, dėl bankų skolų dar tebesielgiama labai mm, atsargiai, nors atrodo jie atsigauna ir tas atsigavimas yra tvarus. E, pranešimas dėl trejeto yra labai svarbus dokumentas. Mums labai svarbu, kad dabar, kai turime bendrą prekybos erdvę, kad galėtume numatyti geresnę atskaitomybę, kad galėtume visi sklandžiau bendradarbiauti. Ekonominė ir biudžeto politika bus ta, kur bus bendradarbiaujama ir reikėtų, kad šias rytis pirmiausia aptartų, diskutuotų šalių parlamentai. Kaip būtų atrodžiusi ta programa, jeigu ji būtų sudaryta tarp um, valstybių narių ir kaip būtų atrodžiusi, jeigu būtų dirbusios prie šios programos Europos centrinis bankas, Europos komisija ir kitos kokios struktūros. Mes norėtume, kad Europos parlamentas ko gero būtų įtraukęs daugiau į šias programas. Tuomet gal būtų buvę pažvelgta į daugiau politinių aspektų, gal būtų buvę daugiau naudos, e, numatant tokias programas, kurios labiau būtų tikusios piliečiams. Europos parlamento nuomonės pareiškimas e, reiškia, kad visi galime pareikšti savo nuomonę ir kol kas dėja tai nėra optimalu. Graikija, Airija ir kitos šalis e, iš pradžių buvo labai įsiskolinusios, BVP skola buvo didžiulė. Džonas Adamsas sakė, kad yra du būdai e, pavergti tautą. Vienas kelias ir vienas iš tų kelių yra šalį praskolinti. Taigi Europai reikia veikti, jai reikia retrospektyvios pagalbos. Ir e, taigi mums reikia dabar išsiaiškinti, kas ir kaip, ir parodyti žmonėms, kad ES solidarumas yra daugiau nei tušči žodžiai ar siekiai, kad jis iš tikrųjų egzistuoja. Mes sulaukiam solidarumo iš Europos. Ir tai ko gero buvo daugiau negu galėjome tikėtis, bet tikimės ir daugiau paramos tam, ką padarėm airijos mokesčių mokėtojai, kad ta bankų krizė neišplistų visoje Europoje. Mes kapitalizavome savo bankus. Mes e, turime visi dirbti dėl bendros Europos Sąjungos ateities. Europos ekonomika truputėlį atsigauna, tad reikia vėl pasižiūrėti į tai, kokie yra individualių šalių poreikiai. Europa juk e, turėtų prisiminti, ką sakė ES kūrėjai, mes turime savo ryšius glaudinti artimiausiais metais. Turime dar ir dar pagalvoti apie tai, kokie yra mūsų poreikiai, kad galėtume užtikrinti, kad ta valstybių sąjunga pirmiausia turi tarnauti piliečiams ne vienos šalies neturi prislėgti didžiulios skolos. Mes turime pasinaudoti turimomis priemonėmis. Trejato priemonės buvo iš tikrųjų suteikiančios pagalbą. Mes padarėme reikiamas korekcijas, kurių reikėjo tam, kad galėtume atkurti savo ekonominį gerbuvį. Tačiau ar mes kartais nepagalvojame apie tai, kad jeigu šalis įgyvendina kokią programą, tai ta šalis ko gero didesnių problemų neturi, nes jai sekasi jas įgyvendinti. Dabar turime žvelgti į ES ateitį ir užtikrinti, kad ateitis būtų tvari. Ačiū. Ačiū ponui Dominik Hanigan. Jis yra Europos reikalų komiteto pirmininkas Airijos parlamente. O dabar žodis kolegoms. Ponas Serkas turi žodį. Keturios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Noriu pasveikinti jūs savo vardu ir Europos e, parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narių vardu. Mm. Užimtumo komitetas pats taip sakant, įsitraukė į šią veiklą. Mes rengėme pranešimą dėl socialinių pasiekmių susijusių su mūsų aptariamomis šiandien programomis. Mes parodėme šiek tiek kitokį veidą negu paprastai apie mus kalbama. Mes norėjome, kad uh, Mes, mes girdėjome iki šiol, kalbant apie tokios programas, kurios yra puikios, geriausios, pačios puikiausios ir kad be jų neva nebūtų galima nieko padaryti kitaip. Bet juk tos programos turėjo poveikį piliečių kasdieniam gyvenimui. Mes kreipėmės į Tarptautinę darbo organizaciją, į Europos tarybą, mes kreipėmės į universitetus, surengėme viešas diskusijas. Turime dokumentų, kurie rodo, kad situacija yra katastrofiška socialiniu požiūriu. Turime pasakyti, kad ES yra ne bankininkų klubas, nei technokratų klubas. Tai yra demokratinė struktūra e, siekiant kurti socialinę rinkos ekonomiką. Nevalia užmiršti sutarčių ES. ES veikimo sutarties devintame straipsnėje yra pasakyta, kad visos politikos ir visi veiksmai turi tikslą siekia užtikrinti aukštą užimtumo ir socialinės apsaugos lygį. Gerbiami kolegos, jeigu pažvelgtume į e, pagrindinių teisų hartiją ir ES veikimo sutartį, tai pamatytume, kad kai kuriuose šalyse socialinė situacija yra katastrofiška. Iš tikrųjų buvo sumušti visi istoriniai rekordai, e, padidėjo nedarbas, iki neprimtino lygio išaugo skurdas, įskaitant daugelį šalių žmonės e, e, emigruoja, ypač jaunimas, mes prarandame ištisą kartą žmonių, užsidarinėja ligoninės. Taigi 2020-ųjų tikslus pasiekti bus labai sunku, gerbiami kolegos. Tai pasakyti yra būtina, nes tai yra e, gyvenimas, kurį dabar gyvena, bet jau pietų šalyse milijonai žmonių. Jie prarado turėtas teisės, 70 procentų portugalų darbuotojų nebeturi kolektyvinių darbo sutarčių. Žinau, kad tai yra tas paveikslas, kuris ne visiems mums patinka, nes e, buvo prarastas tam tikras socialinis jautrumas, kurį mes turėjome, turėjome turėti. Kai mūsų klausia, kodėl europiečiai dabar atmeta trejeto siūlytas politikas. Galbūt kai kas Europoje to nesupranta, tačiau pasivaikščiokite gatvėse, nueikite į įmonės ir paklauskite žmonių, kad ir Ispanijoje, pavyzdžiui. Ką turi daryti verslininkas, kuriam teko uždaryti savo įmonę, nes nebegauna kreditų? Paklauskite jauno ispano, kuris penkis kart turi mažiau šansų surasti darbą negu jo bendramžiai kitose šalise. Taigi mes pergyvename didžiulę e, socialinę katastrofą, kuri gali tapti politinę katastrofą. Daug kas turi pasikeisti, jeigu norime pasiekti rezultatų. Man lieka dar minutė pasisakymui. Tad iš tikrųjų turime atlikti apžvalgą visų tų pasiekmių. Vakar kalbėjo apie tai ponas Baroso, šiandien ponas Karas. Turim apžvelgti tas socialinės pasiekmes, kaip žmonės gyvena, taip turim pažiūrėti. E, Mūsų turi duomyti ne tik bankų pozicija ir jų būklė. Turime žvelgti realią ekonomiką. Pažiūrėkime, kas įvyko, kas vyksta dabar, kad ateityje išvengtume klaidų. Pažiūrėkime, ką praradome. Nes dialogas socialinis e, nutrūko, skurdas išaugo, žmonės e, gyvena katastrofiškomis sąlygomis. Turime žinoti, kad jeigu neturėsime užimtumo labai tvirtos programos, jeigu nebus solidarumo, tai tuomet Europa neišgelbė savo valiutos, ji neišgelbė savo vizijos, savo ekonomikos, nei savo visuomenės, ji tiesiog uh, neteks prasmės kaip projektas. Ačiū. Ačiū ponui Serkas, sako pirmininkė. Ponas Serkas buvo pranešėjas, rengęs pranešimą dėl užimtumo ir socialinių pasiekmių uh, susijusių su trojkos veikla. Ačiū, sako poni, ponia Podimata. On a 13 demandes. Sulaukime 3. 13 e, prašymų pasisakyti sulaukėme. E, skatinu ir kitus. Langen. Užsirašyti kalbėti. Kolegė Langen, taip, jūs turite užpildyti kortelę, o paskui mes užrašysime jūsų pakėdavimą pasisakyti diskusijoje, sako pirmininkė. Diskusija prasideda, norėčiau priminti, kad kalbės keturi ar penki nacionalinių parlamentų nariai, paskui vienas kolega iš Europos parlamentą, dvi minutės, tiek truks pasisakymo laikas. Pirmiausia, Keivi Kukuma iš Kipro kalbės pirmiausia, dvi minutės. Jai, prašau. Kirija Proedre. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στις διαδικασίες αποφάσεων. Πόνια πυρμηνίνκε, norėčiau pakalbėti apie sprendimų prieimimo procedūras ir e, demokratinio legitimumo pro, e, problemas trojkoje. Nenustepkite, kad su parlamentu nėra per daug kontaktų. E, trojkoje e, žinoma apie tai, kad trūksta demokratijos Europos Sąjungoje. E, tokią barbarišką ir laukinę politiką galima e, primesti tik e, verčiant tą padaryti žmonės. E, tik taip galima žmonės priversti priimti nepopuliarius, pritarti nepopuliariems sprendimams. Buvo sakyta, kad nėra deficito įvairiose programuose. Prisiminkime, kad Antro pasaulinio karo metu invazija vyko kariniu būdu, dabar ekonominiu būdu. Dabar mes radome e, būdų, kaip pakeisti tą trojką ir kaip e, įtraukti parlamentą į derinimo ir gelbėjimo programas. Reikia, kad e, ekonominių ne ir pinigų sąjunga atvyktų į tas šalis, kurios įgyvendina programą, E, pasižiūrėtų, kas ten yra veikiama trojkoje, trojkos ir kad e, pamatuotų e, tuos žingsnius, ką jį neigiamą padarė politikos ir ekonomikos įtyje. Mes norime, kad trojka, būtų, kad trojka pakeistų Europos valiutų fondas. Europos žmonės laukia, kad situacija pasikeis, bet ne viena ne vienas kažkoks faktorius pasikeis, per kurį primetamos visos šios politikos. Reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kaip ieškoma šių susitarimo e, protokolų legitimumo. Ačiū poniai Kukuma. Dabar suteikiu žodį kolegai Kaš iš Junktinės karalystės. Much, um, uh, we... Ačiū pirmininkė Jungtinė, kamari, Jungtinė karalystė taip pat e, susilaukė trojkos veiksmų poveikio. Pagalbos programos e, ir bankų pasiūlymai. E, Kvestionuojame, ar jie tikrai demokratiniai. Yra imamasi veiksmų įvairiose šalise, šiandien neminėsiu ir Airijos susilaukė e, labai rimtų protestų ir tai e, kelia įta, daro įtaką ir visos ES stabilumui. E, ponas Karas ir ponas Baroso paminėjo ir socialinės pasiekmes ir aš čia norėčiau priminti, kad tokios socialinės pasiekmes yra susijęs ir su demokratija, ir su rinkėjų pasirinkimu. Uh, Jeigu rink, galbūt rinkėjai manys, kad e, tokios programos yra nepakankamai demokratiškos ir čia aš noriu grįžti prie savo pirmosios pastabos. Jeigu Europos Sąjunga nacionaliniams parlamentams ir nacionaliniams rinkėjams e, suteiktų svaresnį žodį, beje, Europos parlamentas dažnai mano, kad jis yra vienintelis parlamentas Europos Sąjungoje. Jeigu nebus suteikta daugiau uh, teisių rinkėjams ir nacionaliniams parlamentams, tai situacija ir toliau prastės. Ir dėl to uh, tai gali turėti pasiekmių ir rinkimuose į Europos parlamentą. Labai ačiū ponui Keš. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Daniel Leroy iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Merci, merci, madame la prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kartoti to, ką kartojo du kolegos. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl trojkos e, vaidmens. Mūsų kolega iš Airijos aiškino, kad e, skurdas išaugo, būtų geriau kalbėti apie e, biudžeto e, sritį ir padaryti atitinkamas išvadas, nesilaikyti tokių dogmatinio požiūrio kaip trojka. Olivier Blanchard yra Tartautinio valiutos fondo ekonomistas ir jis pripažino, kad kad tie daugikliai yra e, neteisingi ir kad e, ir nuo 2010, 2010 metų TVF pakeitė kai kurias programas, tačiau Trojka e, ir toliau ėjo tą pasirinktą liniją, lyg tai TVF nebūtų pasi, e, e pripažinę savo klaidos, reikėtų daugiau skaidrumo. E, remtis, kai augimą yra privaloma, tačiau reikia eiti lėčiau. Dėl sprendimų prieimimo reikia, kad Eurogrupė taptų profesionalesnė. Tai, ką sakė pranešėjai, mums tikrai neįkvepia didesnio saugumo. Reikia, kad demokratinis legitimumas būtų užtikrintas visuose lygiuose, kad parlamentai būtų nuolatos informuojami, kad tiek nacionaliniai parlamentai, tiek e, parlamentas, Europos parlamentas gautų ataskaitas iš, taiko, iš e, e trojkos. E, kaip sakė Moljeras, ne e, gydytojai gydo ligonį, o ligonis pats pas, pa, pa, pasveiksta. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Eduardo Gabrieta iš Portugalijos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Portugalija gyveno labai ilgoje, ilgai diktatūroje 20-ame amžiuje. Mums Europa tai yra solidarumas, demokratija ir vystimas. Portugalijoje niekada nebuvo antieuropietiškų partijų, kurios pasisakytų prieš ES. Yra kairieji, yra dešinieji, bet niekada nebuvo euroskeptikų parlamentarų, e, kurie e, išsakytų mintis prieštaraujančias Europos demokratijai. 2007 metais Portugalija e, turėjo 3 procentų deficitą. Buvo labai aš aštrūs finansinės krizės ir finansinių spekuliavimų poveikiai. Europos modelis Trojka Portugalija privertė dėrėtis labai sunkiomis politinėmis sąlygomis. Atsirado abejonių Europos projektu, nes trūko demokratinio legitimumo, kadangi Europa pateikė labai vėlyvą atsakymą. Europa reagavo į kai kuriuos klausimus. Tarsi viskas jau būtų baigta, užuot atsakiusi žmonėms, užuot veikusi piliečių labui, užuot vyšiusi Europos politiką, Europa e, tiesiog e, ties e, ekonominio augimo problemomis susitelkė. Portugalijoje labai sunkios socialinės pasiekmes, kiti rinkimai bus tikras, į Europos parlamentą bus tikras iššūkis, nes reikės Europai įrodyti, kad ji ir demokratiškai legitimi. Žinoma, mes ir toliau krypsime į ekstremizmą, jei Dėkoju. Kolega Tusas, jis yra Europos parlamento narys, o paskui suteiksime žodį minutiai kitiems kalbėtojams. Kolega Tusas. Europos parlamento konferencija e, vyksta dalyvauti ir nacionalinių parlamentų nariams. Buvo kalbėta apie biudžeto paktą siekiant Europos semestro tikslų ir siekiant įtvirtinti ekonominę numatytą valdyseną. Visa tai neturi jokio ryšio su problemomis, kurias pergyvena žmonės, tai neturi nieko bendro su darbuotojų lūkesčiais, priešingai. E, žmonės nuo to labai sunkiai kenčia. Būtent Europos komisijos įvairios institucijos ir Graikijos institucijos apie tai kalba. Dar vakar po pietų ir šiandien kalbėję kolegos dėsto lygiai tą pačią poziciją. E, Europos Sąjungos nepopuliarumo tendencija tęsis iki 20 ir toliau, nes ir toliau bus siekiama tikslų sumažinti e, darbuotojų galimybės dalyvauti priimant sprendimus. Šios konferencijos tikslas yra suteikti demokratinį legitimumą visoms prie žmonės nu, nukreiptoms politikoms, kurias vykdo Europos Sąjunga. Visą tai tam, kad būtų galima jaustis ramiai, kad ES institucijos galėtų jaustis teisios ir kad galėtų toliau įgyvendinti politikas kurios yra nukreiptos prieš žmonių lūkesčius. Tie visi memorandumai, tie visi visos priemonės, gerai, nesileisiu čia į diskusijas, minėdamas, ką kenčia mano šaliai žmonės, tačiau norėčiau pasakyti, kad politika, kurią vykdo Europos Sąjungoje, nėra pati geriausia. E, pagal vokiečių statistikas 12 milijonų vokiečių gyvena žemiaus skurdo ribos. 2000 bedarbių skaičius siekia porą milijonų, šimtas 956 eurai, toks yra minimalus darbo užmokestis Vokietijoje. Taigi, e, žmonės nori, kad keistusi tos tendencijos, kurios yra nukreiptos būtent prieš juos. E, žmonės nori, kad daug kas keistųsi. Ačiū kolegai Tūsas, sako pirmininkė, o dabar išklausysime, ką mūsų ekspertai galėtų atsakyti. Pirmiausia, Norbertui Lamert žodis. Ačiū. Aš dar kartą norėčiau visus paskatinti e, kalbėti apie tai, apie ką e, verta ginčytis, o ne apie tai, kas mums teikia malonumą. Galbūt uh, tie klausimai, kuriuos dabar nagrinėme, nieko nepakeis. Mums būtina pakalbėti apie tai, ar e, programos pasiekia savo tikslą, ar jos turi poveikį, ar jos turi šalutinį poveikį, ar jos atitinka tuos lūkesčius, kuriuos siejame su tomis programomis. Taigi, uh, Man atrodo, kad dabartinės programos tikrai nėra vienintelės įmanomos. Buvo įmanoma įsivaizduoti ir kitokias programas. Mes kalbame apie tas programas, dėl kurių buvo susitarta. Ir e, būtent šių diskusijų tikslas yra padiskutuoti apie programų poveikį. Ar tos programos padarė e, lauktą fiskalinį, biudžetinį poveikį? Ar jos padėjo išspręsti problemas? Galbūt e, tos e, programos visuomeniai e, nepriimtinos, nors jos ir turėjo laukiamą poveikį. Apie tai reikėtų kalbėti, reikėtų kalbėti ir apie tai, koks vaidmuo tenka nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui. Aš nematau jokių priežasčių, kodėl mes neturėtumėm diskutuoti uh, juk jokios tamsiosios jėgos mums negali sukliudyti vykdyti savo užduočių kaip parlamento nariams. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Hanigan. The... Dėkoju. Tiesiog norėčiau pasakyti, tarti keletą žodžių apie tai, kaip trojka galėtų būti labiau atskaitinga. Uh, tos priemonės, kurias pareikalavo trojka gyventi skiriuose šalyse, galėtų būti laikomos skausmingomis, labai skausmingomis. Žinau, kad nacionalinių parlamentų nariai ne, visos, ne visi pritarė toms priemonėms. Ir be abejo, galime peikti tas priemonės, kiek norime peikti pačią trojką, galime sakyti, tos priemonės buvo ne mūsų idėjos, buvo mūsų primis, primestos. Suprantu, kad labai sunku yra surenkti diskusijas viešas tarp, Europ... tarp parlamento narių ir trojkos. Todėl, kad jeigu tokios ir vyktų, tiesiog visa tai būtų savotiškas pokalbių šau be konkrečių rezultatų. E, sunku numatyti trejeto atskaitomybę, e, nes nacionalinių parlamentų nariai šiuo atveju labiausiai gintų savo interesus ir tokia diskusija surenkti būtų tikrai labai nelengva. Much, Ačiū ponui Hedigan. Dabar Liam Gauč suteiksime žodį. Yes, Gerbiami kolegos, kas būtų buvę kitaip, jeigu būtų buvęs pritaikytas bendryjų metodas, siekiant trojkos didesnio atskaitomumo? Pavyzdys, kad galėčiau atsakyti kolegai Hanigen. Airijos atveju taip iškilo problemų dėl centrinio banko. Turėjo būti diskusijos, o jų nebuvo. Nebuvo diskusijų Europos Centrinėme banke ir TVF dėl sprendimų, kurie buvo rekomenduoti. E, gelbėti ar negelbėti? Toks buvo klausimas ir buvo nuskelbėta gelbėti. E, iš tikrųjų, klausimas labai jautrus, kas būtų nuspręstas, jeigu būtų buvę remtas į bendrijų metodų. Taigi iš tikrųjų šioje struktūroje ne viskas taip paprasta. Nes jeigu atskaitomybė yra numatyta, galite diskutuoti tokiais svarbiais klausimais. Ir, pavyzdžiui, Graikijos atveju mes galime taip pat kelti klausimą diskusijose. Mes tai, kas buvo padaryta Graikijoje, dabar yra vadinama dragi efektu. Galėtume kelti klausimą, kodėl anksčiau to nebuvo padaryta, bet tai vėlgi yra tik diskusijų klausimas. Ačiū. Otmarai, žodis jum. So sensibles. Ačiū. Iš tikrųjų kalbame apie labai jautrą temą. Ir tikrai turime atidžiai klausytis, ką sakome, turime atidžiai klausytis vieni kitų, nes matome, kad požiūriai skiriasi, kompetencijos skiriasi, yra e, skirtingos priežastis, yra skirtingas ir programos poveikis. Dėl, piktis dėl priemonių ko gero neverta. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, e, kokias alternatyvas turime, kaip galėtų atrodyti alternatyvos. Jeigu kažkokia šalis nebegali pasiskolinti e, finansinėje rinkoje tam, kad e, vykdytų savo socialinius įsipareigojimus tam, kad e, kurtų darbo vietas, keltų užimtumą, tai tuomet e, reikia mechanizmo tam, kad šalis galėtų vis dėlto vykdyti tokią veiklą. Aišku, tam reikia laiko, tam reikia ir struktūrinių pokyčių gyventinimo. Ir gerbiamas pirmininkas Lemert sakė, kad tai yra tam tikras ypatingas sprendimas, jį galima būtų vadinti ir e, tarpinių sprendimų ar ypatingų sprendimų, bet pagalvokime apie tai, koks galėtų būti nuolatinis ilgalaikis sprendimas. Uh, Ar ilgalaikis sprendimas yra įmanomas remiantis ES veikimo sutartimi, ar vis dėlto jis būtų pagrįstas tik tarp, tarp vyriausybinių susitarimų? Ir vis dėlto pagalvokime, kokį poveikį toks susitarimas galėtų turėti. Mes dabar bandome apie tai ir diskutuoti, vyksta politinės diskusijos. Mes Tai bandėme daryti ir ekonominių bei socialinių reikalų komitete, ir valiutų komitete. Tikrai neturime baksnuoti pirštu į kažką ir kaltinti. Kaip kad buvo sakyta, mes dabar turime aptarti esminius klausimus tam, kad rastumėm teisingus atsakymus ateičiai, kad išvengtumėm uh, nesusipratimo, ar kad tų nesusipratimų būtų mažiau, kad nebūtų daromas bereikalingas spaudimas. Jeigu mes kalbame apie demokratinį teisėtumą, pavyzdžiui, nacionalinių lygmenių, tai turime pagalvoti ir apie tai, kaip tos programos atsirado, kaip jos buvo parengtos, ką apie tai mane parlamentai, kaip parlamentai buvo į šią veiklą įtraukti. Bet man atrodo, kad tai nėra institucinis klausimas. Mes turime pagalvoti apie tai, e, kokias išvadas galima pasidaryti, kaip jos įtakos ES ateitį ir žmonių gyvenimą. Ačiū. Ačiū ponui Karui, Lord Harrison, Lordų rūmo pirmininkė Jungtinė karalystė atstovas. Pone pirmininkė, mes matėme, kas vyksta gatvėse Kijeve, Ukrainoje. E, mes manome, kad e, Europo, Ukraina turėtų prisijungti prie ES. Latvija, Kroatija prisijungi e, prie ES, Latvija nesnei ir prie eurozonos. Lordų rūmai vykdo tyrimą dėl geresnio įsitraukimo nacionalinių parlamentų į esminių klausimų sprendimą. Siekiama e, galimybės keistis nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais. Norėčiau paklausti kolegos Dominik Hanigen, ar mes manome, kad reikia e, gilesnio bendradarbiavimo Mes manome, kad turi būti gilesnė demokratinė kontrolė vidų nacionalinių parlamentų to, kas vyksta Europos Sąjungoje. Nes mm, mes manome, kad su Europos parlamentu turi būti žymiai užmėgsti glaudesni ryšiai. Taip pat minėjome trojką šį rytą. Ar jūs manote, kad trojka turi kažkokių savo vidaus metodų darbui? Nes regisi, kad Trojka pati buvo susiskaldžiusi, siūlydama vienas ar kitas priemonės. Norėčiau kreiptis į be, pranešimo bendra autorius. Buvo pateiktas siūlymas, jog reikėtų numatyti antruosius rūmus nacionaliniams parlamentams. Ką Jūs apie tai manote? Man atrodo, tai būtų nelengvas siūlymas. Ir nežinia, ar tai būtų taikytina ir Europos parlamentom, nes Europos parlamentas lyg turi ir savo natūralią vietą, dirba kartu su Europos komisija. Ir galiausiai susirūpinimas, kuris kyla, yra toks. Įvyks kiti parlamento rinkimai. Ir bus e, numatytas atskiras eurozonos komitetas, regisi, o tie, kas bus už eurozonos ribų, tiems kils susirūpinimas, ar uh, nesiras daugiau susiskaldimo. Yra 28 valstybės narės ir viena bendra rinka. Turėtume nesiskaldyti, iškoti daugiau vienybės. Ačiū. Ačiū kolegai Harrison. Bruno Morosman kalbės. Jis yra kultūros komiteto narys iš Austrijos parlamento. Žodis jam. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponas Lemert, kuris kalbėjo apie demokratinį teisėtumą. Aš prieštarauju tam, ką jis pasakė. Trojka nėra e, tokia institucija, kuri būtų demokratiškai teisėta. Ir tą galiu pasakyti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, krizių įveikimo strategija, kurią Trojka bandė įgyvendinti krizės paliestose šalise. Na, o antra vertus noriu paminėti ir tą spaudimą e, tam, kad būtų, kuris buvo naudojamas siekiant įgyvendinti mano minėtą strategiją e, nuo krizės nukentėjusiose šalise. Taip, iš tikrųjų vyko balsavimas atitinkamose nacionaliniuose parlamentuose. Taip, iš tikrųjų vyko ir daug protestų būtent dėl tų priemonių taikymo ir dėl tos strategijos e, taikymo. Buvo taikomas spaudimas, buvo uh, E, apkarpamos socialinės programos. Taip pat tai turėjo įtakos ir e, dėryboms dėl e, kolektyvinių stačių dėl atlyginimų. Taigi, nepamirškime to, tą kritikavo ir tarptautinė darbo organizacija. Ir taip pat tose šalise nebuvo gyvendinta jokia ekonomikos augimo arba užimtumo strategija. Tose šalise vis didėja nedarbas. E, e, ir kaip tą reikėtų vertinti iš socialinės sanglaudos pusės. Mes iš esmės e, tose programuose kalbame tik apie bankų gelbėjimą, bet tai yra daroma pačių silpniausių sąskaita. Čia būtų galima prisiminti ir tai, kas vyko ketvirtąjį dešimtmetį praėjusiame amžiuje. Uh, Iš tikrųjų panašu, kad ne, neišmokome patir, e, pamokų, kurias mums atnešė 20 amžiaus e, e, ketvirtas dešimtmetis. Mes neišmokome pamokų iš to laikotarpio, kai, kuris buvo siejamas su Rooseveltu. Neišmokome ir kitų pamokų iš praeities. Ačiū, Barbara Lets. Italijos senato atstovė, biudžeto komiteto narė, prašau. C. Ačiū. Aš turiu pasakyti, kad e, tikrai net, netinkama dabar kalbėti apie tai, ar strategijos demokratiškai teisėtos ar ne. Jau buvo uh, priimti sprendimai uh, dėl trojkos ir panašu, kad kitos alternatyvos tuomet nebuvo. Ką tik pasisakė kolega iš Austrijos ir ko gero iš tikrųjų reikėjo geriau apie viską informuoti visuomenę, kuri dabar vis labiau skursta. Tuo tarpu teikiam, teikiama vis didesnė pagalba bankams. Taip pat e, buvo e, paminėtas ir e, ketvirtas dešimtmetis, aš prisimenu, kas tuomet vyko Italijoje. Dabar Italijoje taip pat susidurėme su kreditų krize. Europos komisija nekontroliuoja mūsų šalies vyriausybės aparato. Prieš porą dienų e, Italijoje buvo patvirtintas e, stabilumo teisės aktas ir e, tuo teisės aktu siekiama didesnio augimo. Dabar pas mus ekonomikos augimas yra tik apie vienas procentas. Naujų teisės aktų siekiama surinkti daugiau pajamų į biudžetą, bet dėl to nukentės piliečiai. Taip pat, e, aišku, e, kad vyriausybė tarsi užmerkia akis. Komisija iš e, Italijos vyriausybės taip pat nereikalauja, kad ji išmoktų savo pamokas iš praeities. Taigi Italijos vyriausybė ir toliau verčia piliečius mokėti už tas klaidas, kurias per pastarosius 20 metų padarė Italijos vyriausybė. Ačiū. Pone Leči. Pone Žan Lečiujai, Prancūzijos senatas, prašau. Moi, je crois. Mon nom est Jean Artué. Merci. Jean Artué. Ačiū. Augimo nebuvimas ir mesinis nedarbas e, verčia Europos Sąjungą elgtis e, kitaip, tačiau polit, e, kitaip reikia valdyti ypatingai eurozoną. Pripažinkime, kad per dešimt metų euro, euras visus e, an, nuskausmino tiek rinkas, tiek vertinimo agentūras, tiek komisiją, tiek vyriausybės, tiek parlamentus. E, Ir kai įvyko suverenios skolos krizė, tai supratome, kad tai yra sisteminė krizė. Reikėjo labai skubiai improvizuoti tinkamas procedūras, reikėjo, dėkti, reikėjo sukurti trojką. Mes taip pat atradome, kad eurozona sukuria e, specifinį finansinį solidarumą tarp eurozonos valstybių. Stabilumui tarnauja nacionaliniai įstatymai, bet ne Europos biudžetas. Mums reikalingas efektyvus eurozonos valdymas, tiek finansinis, tiek e, biudžetinis, tiek ekonominis. Palaipsniui reikia tą mechanizmą dėkti, be jokios e, abejonės reikia e, stabilumo mechanizmo ir reikia kurti Europos išdą turi būti galimybė atlikti parlamentinę kontrolę ir manau, kad artimiausioje ateityje būtų labai neblogai, jeigu užtikrintume nuolatinį stebėjimą ir kad tą stebėjimą atliktų komisija iš e, nacionalinių parlamentų atstovų bei iš Europos parlamento atstovų. Aš manau, kad tai būtų puikus būdas suteikti demokratinį legitimumą E, būtent kaip e, eurozona yra valdoma, tą eurozoną prižiūrėti. Būtent taip mes galėtumėm pasinaudoti 13 straipsnių iš e, sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo. Manau, kad mūsų tarparlamentinė konferencija turėtų būti pabaigta rezoliucija. Būtent tokį pageidavimą norėčiau pareikšti, ponė pirmininkė, tiek jums, tiek jums, brangus kolegos. Labai atsiprašau, kad iškreipiau jūsų vardą, sako pirmininkas ponas Langen, Europos parlamentas. Iš... Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau žodžio po to, kai pasisakė kolega iš Ispanijos, ponas Sagas. Jis e, kalbėjo apie tai, kas vyksta Ispanijoje. Bet aš noriu pasakyti, kad pranešime mes nekalbėjome apie Ispanijos situaciją, tai buvo viena pastaba. Uh, pirmoji pastaba. O kita pastaba būtų štai kokia. Kolegos, ar tai rinkimai? Gal mes būtų, turėtume būti nusiteikę labiau savikritiškai? Aš prisimenu 2012 metus, kai e, pirmininkavo Ispanija ir kai ponas Zapatero e, Europos parlamente kalbėjo apie tris prioritetus E, tai e, būtų e, atsinaujinanti energija, elektrą varantis automobiliai ar vienos lyties asmenų santokos, tokius prioritetus išvardijo, nors siautė krizę. 2009 metais Vokietija laiku suprato, kad artėja kriz, krizė, ją bandė įveikti. Aš manau, kad mums tiesiog trūksta savikritikos. Be abejo, finansų ir bankų krize yra išeities taškas, bet pažiūrėkime, kas darosi tose šalise, kur kyla problemų. Iki bankų e, krizės visas ta šalis valdė socialistinės vyriausybės. Tai buvo Portugalijoje, tai buvo Ispanijoje, Graikijoje, Kipre ir taip pat e, konfliktų draskamoje Airijoje. Taip, taip, ir Kipre. Žinau, kaip buvo Kipre Kiprą tuo metu valdė komunistų prezidentas, sako kalbėtojas. Taigi, negalima e, laikytis kažkokio vieno modelio, negalima jo laikyti absoliučiai teisingu. Jeigu trojkai, e, trau, trojkai e, tam tikras užduotis pavedė eurozoną, tai trojka turėjo tam tikrą mandatą. Europos komisija iš pat pradžių nepasirūpino tuo, kad būtų e, laikomasi aki komuniter ES teisės aktų, kad ne, e, vis dėlto reikėjo kontroliuoti ir tai, kaip yra naudomos lėšos iš struktūrinių fondų. Na, Graikijos atvejs yra ypatingas ir e, Deja, komisija nepaskiria atskiro komisaro, kuris būtų rūpinasis būtent Graikija. Taigi, Europos komisija nesugebėjo padėti Graikijai, taip pat ir administracijos srityje. Nors pačioje Europos komisijoje dirba e, daug kvalifikuotų graikų, 1200, taigi apie tai reikia kalbėti, o ne apie demokratinį teisėtumą. Ačiū kolegai Langin. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai iš Bundestago, ponas Hel, prašau. Um, ja, Frau Präsident. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pacituoti Bundestago e, pirmininko žodžius, kad jeigu jūs į kažką tai baksnosite pirštu, tai žinokite, kad bent trys pirštai bus nukreipti jūsų pusę, kad bent E, iš trijų pusių kažkas į jūs baksnos pirštu. Taigi, nepamirškime to ir kalbėdami apie krizę. Buvo e, įvardintos e, kaltosios partijos, bet man atrodo, kad airijos atveju tai netiesa. Aš norėčiau priminti kolegai Langen, kad prieš 10-15 metų airijo buvo pavyzdys Europos ekonomikos pavyzdys ir e, ji buvo pažangi paslaugų sektorija, finansų sektorija dabar burbulas sprogo, teko gelbėti Airijos bankus, ES turėjo padėti Airijai išgelbėti bankų sektorių. Ir čia manau, kad reikėtų kelti tiesioginio bankų kapitalizavimo klausimą. E, Vokietijai tam, Vokietijoje tam e, sunku rasti pritarimą tiek e, parlamente, tiek ir visuomenėje. Dar noriu pasidalinti patirtimi iš Vokietijos gyvenimo. Pavyzdžiui, yra labai daug iš ankstinių nusistatymų dėl Vokietijos atliktų e, struktūrinių reformų. Prieš 10-15 metų Vokietija buvo laikoma tarsi ES ligonė, jos ekonomika buvo silpnesnė, bet mes dabar atlikome e, struktūrinės reformas. Ir tikrai e, atlikome ir griežtų reformų. Taigi aš manau, kad reikia kalbėti apie skirtingas programas. Taip, galbūt e, trojka vienoje kitoje vietoje ir perlenkia lasdą, Galima taupyti tik tais tada, kai skatinamas ir augimas, bet e, man atrodo, kad tai netleidžia parlamentų nuo atsakomybės vykdyti struktūrinės reformas. Mums reikia išlaikyti geresnę pusiausvyrą diskusijoje. E, reikėtų pagalvoti apie tai, kad tokios diskusijos e, dėl demokratinio teisėtumo kenčia, kenkia ES integracijos procesui. Uh, ačiū, kolega Pedro Sauro. Iš Ispanijos senato, prašau. Sí, eh, gracias. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pasisakyti už tokį, tokias diskusijas, kad e, daugiau bendradarbiavimo reikėtų. Ne, e, nepainiokime euro gal, gelbėjimo e, ir ekonomikos e, stabilizavimo bei augimo. Pirmiausia, e, pagal daugumą analitikų e, Europos Mane taip pat jaudina tai, kad labai daug žmonių, labai daug šeimų kenčia, e, nes ateitis priklauso mūsų nuo to, kokius žingsnius mes dabar reikėtų vengti klaidų, kurių buvo padaryta praeitie. Mano šalyje situacija nesistabil, ne, nesistabilizavo, kreditai ir toliau krinta. E, darbo vietos e, žlunga, įmonės užsidaro. Daugelis šeimų ne, ne, nežino, kas tai yra E, ekonominis augimas. Taigi niekas nesistabilizavo, nei skola, nei e, parama. Per pastaruosius keletą metų skola padidėjo 22,9 procento nuo BVP ir dabar jau artėjame prie daug didesnio skaičiaus artimiausiais mėnesiais. Dėl to aš ir sakiau, kad reikia vengti tų klaidų, kurias padarėme praeitie. Taip sakyti ekonominiai aktyvesniai politikai, politikai tačiau e, reikia biudžetinės politikos stabilumo, biudžetinės politikos, bet racionalios politikos. Nepamirškime, kad struktūrinės reformos privalo atsižvelgti į tai, kokioje šalyje jos yra vykdomos. Negalima atsijėti suverenios rizikos nuo bankų rizikos. Taip pat labai svarbu nepamiršti, e, kad yra toks faktorius kaip lygy, neligybė ir tai yra ne tik e, socialinis, bet ir ekonominis faktorius. Reikia bendradarbiauti besiskolinančioms ir skolinančioms e, e, ir sko, šalims ir šalims skolintojoms. Ačiū kolega Fenikė iš Maltos parlamento. Ačiū pirmininkė, turiu pasakyti, kad išklausiau, ką pasakė daugelis kitų kalbėtojų ir norėčiau pabrėžti, kodėl taip svarbu kalbėti apie demokratinį teisėtumą trojkos kontekste. Mes turime kalbėti ir apie atsakomybę. Uh, Man atrodo, kad labai nesažininga, jog mes tiesiog bandome apkaltinti e, dėl ES e, problemų, e, tokių kaip nedarbas, įvairias valstybės narės. Bet kodėl kilo problemų? Jų kilo dėl to, kad teisėtai išrinktos vyriausybės, parlamentų, nariai gerais laikais nusprendė suteikti pernelyg daug e, lengvatų e, piliečiams, nustatė pernelyg didelės išmokas ir dėl to e, kilo įsiskolinimų problema, kilo tokia krizė, kurios ES nesugeba įveikti. Būtent dabar dėl to tenka kalbėti apie solidarumą ir man atrodo, kad tikrai nesažininga E, sakyti chirurgui, kad tai yra jo kaltė, kad pacientui skauda, kai vyksta operacija. Dabar e, e, trojka naudodamas ES metodų vykdo operaciją, kai ES laivas grimsta. Mums reikia techniškai pagristų nuomonių, kaip išspręsti problemą. Kiekviena šalis, kuri taiko tokią programą, uh, vadovaujasi trojkos sprendimu. Atitinkami nacionaliniai parlamentai turėjo pateisinti ir patvirtinti trojkos primtus sprendimus. Tik tokiu būdu buvo galima e, teikti finansavimą iš kitų ES valstybių narių tam, kad būtų padėta to šalies ekonomikai. Taigi, turime suprasti kad e, kiekvienam reikia prisimti atitinkamą atsakomybę. E, Ačiū. Kolega Rosati. Iš Lenkijos Seimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju prieš tai kalbėjusiam kolegai, nes jis pasakė praktiškai tą, ką norėjau sakyti aš. Turėtume nemaišyti techninių aspektų su politiniais. Be abejo, trojka nėra demokratinė institucija. Tradicinė prasme. Tai yra technokratinė struktūra. Jos užduotis yra priimti e, sprendimus ir ekspertų žiniomis remiantis įvertinti situaciją. Na, o demokratiškai išrinktos vyriausybės ir parlamentai turi spręsti, turi atsižvelgti visas pasiekmes ir ieškoti alternatyvų. Turime iš tikrųjų neturėti iliuzijų. E, dėl to, kad e, e, parlamentai bus pakankamai kompetentingi įžvelgti visas techninės įvairių sprendimų pusės kai vyksta korekcijų programos, tai būtent išvelgti visas, visus jų kaštus ir kitas pasiekmes ir įvertinti, įgyvendinti tas programas ar ne. Be abejo, ekspertai gali suklysti. Mums yra nutikę taip. Žinome, kad TVF savo veikloje įvairiose šalyse praeitį padarė klaidų. E, dabar žinome, kad fiskaliniai daugikliai recesijos metu yra didesni, negu mes manėme anksčiau. Tačiau, tačiau, manau, kad siūlymas taikyti bendrijų metodą, ko gero, būtų leidęs mus, mums išvengti tų klaidų, būtų leidęs geriau suprasti situaciją. E, tačiau iš anksto tai to tikėtis būtų buvę ne, ne per nelik realistiška. Pirmininkė, ačiū. Kolega Antolis Sančias Preseto, Europos parlamento narys. Para decir que, que... Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog abu pranešėjai pateiks puikų pranešimą. Vienintelis būdas pasimokyti iš krizės yra e, parlamentą e, parlamentą priversti dirbti e, ekonominio valdymo linkme. Mes manome, kad krizė, kriziai suvaldyti ir buvo sukurta trojka, tačiau e, krizėje reikia e, imtis ir tokių dalykų kaip prevencija. Tuo tarpu čia trūko kontrolės iš nacionalinių parlamentų ir iš Europos parlamento pusės, trūko koordinacijos, koordinavimo demokratijos Europos mastu ir e, nacionaliniai e, parlamentai, ypatingai tose šalyse, kurios labai įsiskolinusios e, iš tų, kurie pasi, pasitikėjo, tiesiog neturėjo kito pasirinkimo ir turėjo atsakomybę permesti kitiems, kadangi jeigu padarome klaidą, tai visuomet kaltiname ir kitus. Tad dėl to manau, kad mūsų ekonominį valdymą reikia tobulinti, o kai dėl rizikos vertinimo, tai e, krizė buvo tarp vyriausybinė. Savo laiku tokia reakcija buvo normali, tačiau ateityje tokiu keliu eiti nereikėtų. Reikėtų sukurti efektyvius, e, efektyves priemonės. O e, ant laurų užmygti nereikėtų. Reikia dirbti. Reikia tuos visus e, teigiamus mechanizmus iškelti Europos lygmenį ir stiprinti nacionalinius parlamentus, jų vaidmenį. Kodėl? Ogi todėl, kad e, tiek taryboje, tiek Europos parlamente jie tikrins savo iškeltus atstovus. Ir paskutinis, paskutinė mintis, komisija e, derinimo fon, e, programoje labai pasireiškia, tačiau tai yra ir eurozonos stabilizavimo programa, nuogastaujama, kad man, manoma, kad tai yra vienintelės problemos, su kuriomis susiduria e, sunkumų turinčios šalis, tačiau taip nėra. E, reikia e, pa, a, suaktyvinti Centrinio Europos banko vaidmenį ir tikėtis, kad e, E, mums e, tenkantis vaidmo bus išpildytas tinkamai. TVF e, naikinti nereikėtų, be jo išsiversti negalima. Reikėtų, kad mes dalintumės užduotimis, kad ne spręstumėme visi vienų ir tų pačių. Ponas Degeri, Italijos senatas. Biudžeto komitetas. Yes, uh, I like to talk about the economic effectiveness of the Ačiū, aš norėčiau pakalbėti apie Trojkos programos ekonominį veiksmingumą. Dėl demokratijos teisėtumo trūkumo čia aš pritariu e, tam, kas buvo pasakyta. Kaip būtų galima vertinti programos e, rezultatus? Kaip jau buvo sakyta, tie rezultatai yra įvairūs yra finansiniai rezultatai, yra realios ekonomikos e, rezultatai. Kaip žinia, ekonomikos recesija, pažiūrėjau, Graikija buvo žymiai gilesnė, negu kad buvo tikėtasi. Ir nebūtinai tai yra vien tik tais dėl fiskalinės konsolidacijos trūkumo. Kaip žinia, visos programą vykdančios šalis, taip pat ir Graikija, padarė žymiai daugiau, negu kad buvo planuota šioje srityje. Problema buvo BVP smukimas E, padidėjo įsiskolinimas ir dėl to e, šalis patyrė recesiją. Susidarė tiesiog užburtas ratas. Ir kyla štai koks klausimas, ar Trojka galėjo nuveikti daugiau ir geriau. Taip, mano toks atsakymas - taip. Ir mes turime pripažinti, kad Trojka padarė esminių klaidų. O jeigu to nepadarysime, tai ateityje e, mūsų ateitis nebus šviesesnė. Ne. Kokios buvo tai klaidos? Kaip kad sakė kiti, Trojka neteisingai įvertino kons finansinės e, e, konsolidacijos ir kreditų suvaržymų pasiekmių. Taip pat nepakankamai buvo atsižvelgta į nedarbą, į eksporto lygį. E, buvo taip pat nebuvo atsižvelgta į fiskalinius daugiklius jie nėra nuolatiniai, fiksuoti. E, ekonominio ciklo metu jie kinta. Antra, trojka kiekvieną šalį vertino atskirai ir dėl to e, trojka nepakankamai gerai įvertino tarp valstybinį poveikį ir sisteminius efektus. Problema ne tame, kad ligonių išrašyti vaistai turėjo neigiamą poveikį. Problema yra tame, kad vaistas buvo naudojamas neteisingomis dozėmis ir neteisingais metodais. Apie tai turime kalbėti, nes kitaip ateityje mes tiesiog kartosime e, e, nuolat ir nuolat tas pačias klaidas. Kartosime tas pačias esminės klaidas. Dėkoju. Žodis e, prancūzijos atstovui iš Nacionalinės asamblėjos. Prašom. Dėkoju. Aš, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau pasakyti, kad nereikia tik neigiamai viską žiūrėti. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pavyko išgelbėti eurą, kad pavyko padėti sunkumų patiriančiom šalims, net jeigu ir iš tikrųjų kartais galima apgailestauti dėl vieno ar kito aspekto priemonių, kurių ėmėsi trojka. Tačiau noriu grįžti prie to, kas jau buvo pasakyta. Buvo e, reikalinga tuo metu taikyti skubos priemonės ir gerai, kad tai buvo padaryta. O štai dabar suprantu, kad reikėtų galvoti apie ilgalaikės pasiekmes. Reikėtų iškelti klausimą dėl nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento vaidmens. Galėtume pamastyti apie konsultacijas, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Tam reikale yra e, atsakomybė, kurią turi prisimti visi šalis, kurios e, padarė klaidų ir Europos Sąjunga, kuri nesugebėjo tų klaidų numatyti. Norėčiau pasakyti, kad Pirmiausia, ko gero, reikėtų ištaisyti būtent šį aspektą. Reikėtų ištaisyti tai, kad nesuveikė alarmo signalai, o taip turėtų būti, jie turėtų suveikti. Eurostatas čia turėtų prisimti jam tenkantį vaidmenį, o Europos komisija taip pat turėtų imtis jai tenkančio vaidmens, numatyti tuos galimus sunkumus ir užkirsti jiems kelią. Taip pat manyčiau, kad reikėtų tinkamai naudotis 13 ES sutarties straipsnių. Aš pats buvau e, vienas iš tų iniciatorių, kurie siūlė tą 13 straipsnį. Be abejo, visi sakė, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas dirbtų kartu. Gaila dėl to, kad Vilniaus susitikime mums nepavyko šią temą pažengti į priekį šiek tiek labiau. Norėčiau dėl pranešimo pasakyti štai ką. E, priežiūros mechanizmo priežiūros mechanizmų taikyti bendrijų metodą nežinau, ar būtų geras metodas, greičiausiai ne, tokia yra mano nuomonė. Taip pat reikėtų pažvelgti į tai, kam tenka atsakomybė dėl parlamento kontrolės, kai bus kontroliuojamos lėšos skirtos šalims, kurios patiria sunkumų. E, labai atidžiai reikia e, žvelgti į eurofobijos ir euroskepticizmo kilimą Europos šalyse, ypač tose, kuriuose, kurios gauna pagalbą, o kita vertus, ta pati banga kyla ir šalyse, kurios teikia pagalbą. Į tą reiškinį reikėtų žiūrėti atidžiau. Taip pat neturėtų būti kūriamos dviejų kategorijų valstybės Europos Sąjungoje. Būtina rasti pusiausvyrą tarp e, paramos ekonomikos augimui ir sąskaitos tvarkymui. Ir svarbu kad mažėtų privataus sektoriaus skolos. Tuo tarpu Tarptautinis valiutos fondas pabrėžia, kad augimui stabdys didžiausias yra privataus sektoriaus įsiskolinimas. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone Permožberes, socialinių reikalų ir žimtumo komiteto pirmininkė Europos parlamente. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Deja išėjo Vanderlengen. A čia, tai viskas gerai tada. Jūs e, kritikavote Alejandro Serkas, kai kalbėjo apie Ispaniją, tačiau aš manau, kad jis kalbėjo ne vien tik tais apie ją. O be to norėčiau pastebėti, kad prieš krizę Ispanija buvo tarp gerų ES mokinių, kadangi jie atitiko e, Maastrichto kriterijus. Na, e, kalbant apie pirmininko Lambert žodžius. Tai manau, kad tikrai labai svarbu, kad jis e, dalyvautų diskusijose, tačiau negalima sakyti, kad e, Europos Sąjunga, e, pati demokratiškiausia erdvė, yra kaip po tokia ir mums to pakanka. Tikrai mums reikia finansavimo, priderinimo komand, programoms, ta E, patvirtino tik tais Eurogrupė, bet tai neužteks demokratijai pasiekti. Dėl trojkos norėčiau dvi, e, į dvi dimensijas atkreipti dėmesį, kurios nebuvo pakankamai išryškintos e, šalis, kurios ten kurios susiduria su problemomis, beda socialinį dialogą, tačiau trojka greuna socialinio dialogo principus ir patį dialogą. E, kai buvo pasakyta, e, e, Graikijoje tai, kas pavyko vienoje vietoje, negalima sugriauti kitoje vietoje. Aš manau, kad reikia šiai sričiai tą, tą principą pritaikyti. Kitas dalykas, šalies situacijos negalima įvertinti E, jeigu neprimsime domin tokių faktorių kaip e, imigracija ir emigracija ir jos disbalansas. E, pavyzdžiui, Trojka Latvijos atžvilgių pasisakė, kad Latvijoje sunkumų neliko, nors jaunimas iš Latvijos išvažiuoja ir tokiu būdu problemos ateityje tik gilės. Dėkoju poniai Beres žodis suteikiamas ponui Karielo iš Italijos parlamento. Grazie, prezident. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, šiandien mes turime e, kreipti dėmesį į šios diskusijos temą, o būtent e, programų demokratinis teisėtumas. Na, vietoj to, kad kalbėtumėm apie demokratinį teisėtumą, galbūt turėtumėm kalbėti apie visiškai neteisėtą veiksmą, kuris tarsi buvo paverstas demokratiniu. Yra fiskalinio susitarimo trečias straipsnis, kur kalbama apie tam tikrus balanso parametrus. Ir Čia yra didesnė, griežtesnė pribojimai, negu kad ES veikimo sutartyje. Taigi mes turime savęs e, paklausti, o paskui pasakyti ir ES piliečiams, kas priema sprendimus, jeigu ne ES valstybės narės. ES veikia pagal ES veikimo sutartį. Tuo tarpu kai kuriuose šalise E, ko gero e, dėl trojkos kyla pavojus e, demokratijai. Ko gero visi galime pritarti tam, kad tos fiskalinės programos padarė didžiulę didžiulį poveikį valstybėse narėse ir jisai yra ir neigiamas, toliau auga nedarbas, įmonėms sunkiau gauti kreditus ir taip pat pasistebima recesija praktiškai visose ES valstybėse narėse. Uh, Taigi, jeigu poveikis yra toks, Tai pagalvokime ir apie ES veikimo sutarties 12 papildomą protokolą. Ar jis neprieštarauja fiskalinio sustarimo e, trečiam straipsniui? Taigi, gerbiami ponai, pasteiraukime, e, ar tas teisės aktas yra teisiškai pagrystas, demokratiškai pagrystas. Ir ar e, tikrai e, visos šalis gali vadovautis ES veikimo sutartimi? Ačiū. Europos parlamento savo žodis. Manau, kad labai svarbu tai, ko prašo Europos parlamentas. Kitaip tariant, kiekvienas biudžeto priderinimas turi būti atitinkamai suderintas ir turi būti ištaisytos praeitėje padarytos klaidos. Visą tai turi e, vykti e, kalbantis su pilietinė visuomenė, neapsiriboti vien tik tais parlamentais ir vyriausybėmis. Kiekviena politika, kada ji yra įgyvendinama, turi prieš tai būti įvertinta, turi būti nustatyta, kokios praeitie buvo padarytos klaidos, kad jų galima būtų išvengti. Penki, šeši metai praėjo nuo krizės pradžios ir reikia e, dabar įvertinti, kaip visą tai įtakojo sektorius įvairius, ekonomiką, e, užimtumą. E, ir jeigu padarysime klaidų, padarėme klaidų e, krizės įkarštyje, tai bent jau po krizės reikėtų tas klaidas įvertinti ir siekti jų visokiojopai vengti ateityje. Šiandieną e, deficitas sumažintas, bet skola didžiulė, labai daug, e, labai daug e, nedadidelis nedarbas, 10 procentų ir netgi jaunimui daug, daug didesnis, labai daug žmonių uh, E, Europoje nesinaudoja socialinio draudimo bei sveikatos sistemos teikiamais e, prioritetais. E, politika socialiai žlugo. Aš manau, kad trojka nėra bendrijos, bendrijai tinkamas metodas. Na, galbūt per šešis mėnesius, per metus, kada gyvenome krizėje, tada viskas tiko, E, reikėjo spręsti didelės problemas, struktūrinės problemas, todėl ir pasitelkėme trojką. O šiandieną turime pasitelkti bendrijos metodą, o bet, kito metodo, bet kokį kitą metodą reikėtų atmesti. Taigi reikėtų pripažinti, kad e, politika, e, politikos žlugo, tačiau biudžeto daugikliai ir atgarsiai e, įvairūs e, tikrai savo tikslo nepasiekė. Taigi reikėtų ne tik tais atremti krizę, bet ir imtis būsimųjų krizių prevencijos bei dėkti tokią politiką, kuri būtų suderinama su Europos uh, E, politinėmis strategijomis Europa 2020, e, inovacijos ir mokslo tyrimasis darbas, dialogas su socialiniais partneriais. Po 5-6 metų negalima eiti toliau būtent tokios politikos keliu. Pone Mariana Montagua iš Portugalijos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dėl Portugalijos keli žodžius pasakyti šios dienos diskusijų šviesoje. Buvo pasakyta, kad Portugalija krizės pradžioje buvo atsidūrusi labai sunkioje situacijoje. E, e buvo šimto. E, buvo skola valstybės įsiskolimas mažesnis procentaliai negu Vokietijos, bet ir mes E, labai nedidelį nedarbą turėjome. Mes e, situacija mūsųse pasikeitė, labai išaugo nedarbas, nedarbas 12 procentų 11 metais ir žinoma viskas turėjo finansinių pasiekmių. Europos Sąjunga reagavo suorganizuodama trišalių susitikimus tarp e, trijų institucijų, kurios nėra demokratiškai renkamos, e, buvo numatyta taikyti griežto taupimo programas su prieš tai nepasitarius prie žmonė, su žmonėmis. Buvo nuspręsta mažinti valstybės skolą, e, įvairios programos buvo kūliamos, tačiau e, kyla klausimų dėl tų programų demokratinio legitimumo, e, kadangi jos, tos programos prieštaravo mūsų šalies konstitucijai. Programos, kurias sudarinėja TVF Portugalijai ir kitos institucijos sudarinėja Portugalijai, buvo sukurtos kažkokiais fiktyviais pagrindais viskas žlugo, nebuvo padaryta jokių ekonominių prognozių toms programoms. Ir e, tuo tarpu jos buvo pilnai pritaikytos. E, Toliau deficitas Portugalijos iki šios dienos e, maždaug tame pačiame lygyje kaip 2012 ir 2013 metais. Išaugo valstybės įsiskolinimas ir labai greitai išaugo. Mes praradome dešimtmetį savo BVP augimo. E, žmonės vis labiau skurdo, atsirado labai daug pačių vargingiausiųjų. E, apskritai išaugo labai skurdo skurdas, e, padidėjo emigracija ir e, žmonių tiesiog trūksta šalyje, tuo tarpu 5 e, milijonai žmonių aktyvių dirba ir aktyvių ir turi darbo vietas ir yra Portugalijoje pusantro milijono bedarbių. Sakoma, kad Portugalija pasiekė didžiulės sėkmės, tačiau taip sakyti negalima, nes reikia pasižiūrėti, kokioje sunkioje situacijoje atsidūrė patys vargingiausieji. E, taip kad pasidarbuokime ir jų labui. Ačiū, ponė Pereira iš Europos parlamento. Dėkoju. Ši diskusija iš tikrųjų labai naudinga. Regis buvo sakyta ir pakartota ne kartą, kad mums labai svarbu suprasti štai ką, kurti ir turėti bendrą valiutą e, reikalau daugiau dalykų, ne tik stabilumo ir augimo paktas. Nėra jokio e, paslėpto mechanizmo. Tačiau matome, kad dabar ekonomikos susiskaldimas yra skatinamas ir ta problema turi būti sprendžiama, e, kad būtų galima išeiti iš krizės. Ši krizė atsitiko, ji įvyko, turėjome adekvačius mechanizmus jas spręsti. Puiku, kad baigėsi tas periodas, kai jau mechanizmus turime. Ir mes dabar turime bendrą valiutą. Ir visa tai yra e, tas signalas, kurį norim perduoti. Mums reikia be abejo tinkamai veikiančią bankų sąjungą, o ne šiaip savo kokią nors bankų sąjungą. Mes turime suprasti, kokį biudžetą mes turime tam, kad galėtume e, pritaikyti anticiklinės priemonės, jeigu ištiktų mus kita krizė. Bet irgi E, kol kas trojkos veiksmų nepakanka, tai yra tarp vyriausybinis mechanizmas. Jeigu ECB turėtų reikimą kompetenciją krizėms spręsti, mums reikėtų, kad mes galėtume e, pareikalauti infliacijos kontrolės mechanizmo įdėgymo. Jeigu prasideda infliacija ir yra darbos vietos skirimas, tuomet turėtume pasižiūrėti, uh, ką daryti, turėtume atsižvelgti į, tais, į tą studiją, kurią atlieka Europos komisija Europos parlamento pražymų. Būtina stabilizuoti vyriausybės skolą. Turime pasižiūrėti, ar galime sukurti kokį mechanizmą, kuris būtų reikiamus natūros. Mes turime sukurti kažkokius bendrus kriterijus, bendras garantijas. Tuo atveju, jeigu gali tekti imtis kitų priemonių, e, nes Nereikėtų, kad žmonėms vėl būtų kraunama našta, kurios nepriklauso jiems nešti esant demokratijos savokam. Trūksta daug, daug trūkumų švietimo sistemoje, sveikatos apsaugos sistemoje, e, masinio skurdo problema kyla. Ir šiaip bendrai kalbant, mes turėtume spręsti šių klausimų techninę pusę, techninės problemas. Mes kalbėjome apie socialinius mokesčius, kalbėjome apie galimybę didinti skolą, mes turime nepamiršti to 25 procentai augimo, 8 procentai augimo. Be abejo, tai svarbu, tačiau ir yra dar vienas elementas. Privatizacijos buvo labai forsuojamos e, tose sunkumo patirinčių šalyse ir tai turėjo labai neigiamų pasakmių. E, buvo, nacionali, buvo privatizuojami bankai, draudimo kompanijos, vandens tiekimo įmonės, elektros tiekimo įmonės. Ir Be abejo, reikėtų numatyti strateginės investicijas, reikėtų strateginio mąstymo strategijos tam visiems tiems dalykams. Ir atsiprašau, kad šiek tiek viršių pasisakymų laiko, sako kalbėtoja. Dėkoju. Pone Dirkop, prašau. Kroatijos parlamento atstovim. Mr. Chairman. Kroatijos parlamento atstovas. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū už surinktą konferenciją. Dabar pereisiu prie kroatų kalbos. Dėkoju dar kartą. Ši diskusija rodo, kad, kad galėtume pasiekti pažangos makroekonominio stabilumo. Mes turime prisimti mūsų tenkančią atsakomybę. Mums būtina užtikrinti geresnį priemonių efektyvumą. Būtina geriau jas įgyveninti. Būtent Dėl to yra labai svarbu, kad vyktų tinkamas komunikavimas su Europos, e, su nacionaliniais parlamentais. Ekonominės priemonės, kurios buvo gyvendintos, kurios padeda užtikrinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, nebus sėkmingos, jeigu nesižvelgsime realią ekonomikos padėtį. Mes E, diskutuojame apie fiskalinę konsolidaciją, makroekonominius iššūkius, demokratinį legitimumą ir pačius įvairiausius dalykus, bet mes dar nediskutavome apie efektyvumą. Mes e, nesulaukėme jokio atsakymo ar komentarų dėl to, kaip užtikrinti geresnį efektyvumą, nes mums juk yra labai svarbu e, sugebėti kurti planus ateičiai. Mūsų piliečiai turėtų jausti e, realius pasikeitimus jų gyvenimui ir ne tik neigiamus, tai padėtų užtikrinti geresnį, e, geresnį priemonių prieimimą. Realioji ekonomika yra tai, tai, kas mums gali padėti išeiti iš krizės ir kas gali užtikrinti BVP augimą. Be abejo, mes labiau, e, pernelyg labai susiteikę, susitelkę prie bankų sąjungos, prie priemonių, kurios yra skirtos užtikrinti pagalbai bankams. Tačiau, e, kol nesižvelgsime realią ekonomiką, klausimai patys nes, neišsispręs, vien bankų sektorių skiriama pagalba nepadės išspręsti visų problemų. Turime pasižiūrėti, kaip vystosi reali ekonomika ir kaip užtikrinti, kad e, bendradarbiaus Europos investicijų bankas ir taip pat e, kiti bankai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paminėti 2008-2014 metų E, apžvalgą. Buvo sakoma, kad nesėkmingai buvo pritaikytos e, tos griežto taupimo priemonės. Kodėl šiandien apie tai diskutuoja? Todėl, kad mūsų piliečiai patyrė tas griežto taupimo priemonės. Sakome, kad tie žmonės labai nukentėjo, daug iš jų prarado darbą, yra bedarbiai su labai nedidelėm pajamom. Be abejo, teko taikyti labai griežtas priemonės. Ir 21 amžiuje vėl matome tas skurdo problemas iškylančias iš naujo. Netolerancija ir ekstremizmas taip pat e, kyla. E, mes matėme, kad tuos reiškinius mes įveikėme jau nuo antro pasaulinio karo pabaigos, ir tas rodo taip nėra. Tačiau tos priemonės turėjo didelių pasiekmių mūsų piliečiams ir piliečiai iš tikrųjų labai kenčia. E, nau, atotrukis tarp kartų yra taip pat didžiulis, nes jaunoji karta nebemato ateities ir mano, kad turi išvykti iš savo šalies ar net iš Europos, ieškoti geresnio gyvenimo, geresnės ateities. Didžiausi Vienas iš didžiausių ekonomistų, ponas Keinas, sakė, kad nedarbą e, ir defliaciją įveikti yra būtina. Ir tam reikia imtis ne tik griežtų priemonių, bet vyriausybės taip pat turi žvelgti į šalies augimo, jos vystimosi prioritetus. E, mažai apmokamas darbas plinta vis labiau ir žmonės yra priversti dirbti tą darbą. Tai nekuria ekonomikos augimo. Tad ką turėtume daryti? Turime e, įveikti per nelik didelę biurokratiją, turime ją mažinti. E, turime siekti, kad žmonės pamatytų išeitį Europoje, kad jie pamatytų, kad Europoje ekonomika gali atsigauti. Tam reikalingos vyriausybės programos kombinuojamos su privataus sektoriaus programomis. Tai gali būti ko gero išeitis, kuri galėtų padėti uh, sukurti geresnį gyvenimą piliečiams, kuriems mes be kita ko ir atstovaujame. Dėkoju, sako pirmininkė. Diskusija yra labai įdomi be abejo. E, tačiau e, turime pasakyti, kad ne, neišvengiama yra tai, kad e, visų nuomonės nebus vienodos. Be abejo, literatūros taip pat daug šiais klausimais, ne tik apie ekonometrinius modelius, bet ir dėl metodų, dėl tarp vyriausybinio metodo ir bendrijo metodo. Ir kaip mes galėtume apibriežti, kas yra Europos legitimumas, Europinė demokratija. Šiaip ar taip, aš manau, kad egzistuoja tam tikras platus konsensusas dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, e, Europos parlamento sprendimas E, parengti šį pranešimą yra teisingas sprendimas, tai yra tikrai teisingas sprendimas, nes galiausiai tai sukėlė viešą diskusiją, debatus e, dėl procedūrų, dėl trojkos vaidmens e, ir dėl to, kaip tos priemonės yra matomos ES piliečių. Taip pat iškilo klausimų dėl sprendimų priimamų už uždarų durų. Tai be abejo E, trukdo piliečiams tos sprendimus suvokti kaip tikrai reikalingus jų šalims. Kita išvada galėtų būti tokia. E, džiugu, kad galime turėti tokią diskusiją tarp nacionalinių parlamento atstovų ir Europos parlamento atstovų, e, kad galime aptarti Europos semestro klausimus. Aš manau, kad ir nacionalinių parlamentų atstovai, ir Europos parlamento atstovai gali pritarti tokiai išvadai, kuri dar galėtų būti ir išplėtota. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Ačiū e, bendra pirmininkiui, e, ponui Janis Stragakis. Taip pat noriu padėkoti kalbėtojams Norbert Lamert, e, Dominikui Haniganui ir Jis yra Europos reikalų komiteto pirmininkas Airijos parlamente, ponas Lambert yra Bundestago pirmininkas. Taip pat ačiū pranešimo bendraautoriams Otmarui Karas ir Riem Gonč. Ačiū Jums visiems už Jūsų pasisakymus. Dabar pereisime iš karto, kadangi laiko maža, prie kitos plenarinės sesijos. Kalbėsime apie ekonomikos saugimo ir užimtumo skatinimą Europoje. Ir dabar norėčiau pakviesti poną Demadopulus, jis yra Ekon komiteto, ekonomikos reikalų komiteto pirmininkas Graikijos parlamente. Kviečiu prie pirmininko stalo padėti pirmininkauti posėdžiui. Thank you. It was a pleasure. Thank you.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 Okay. So we pass to uh, a next plenary. Dabar galime eiti prie kitos plenarinės sesijos, tai yra užimtumo ir ekonomikos skatinimas, finansuojant realią ekonomiką. Man labai malonu pasveikinti buvusi kolegą ir draugą pona Edward Sikliūną, kuris dabar dirba Europos investicijų banko valdyboje, yra jos pirmininkas, taigi suteiksiu žodį jam. Prašom, Edvardai. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos iš Europos parlamento, taip pat ir iš nacionalinių parlamentų. Na, šiuo metu po truputį pradedama tikėti, kad e, Europa už nugaros už, jau paliko e, įsiskolinimų krizę, bet reikia prisiminti, kad Europa dar toli nuo visiško atsigavimo, apie tai mes ir diskutuojame. Ir iš tikrųjų mes vis dar sustarėme su gana esminiais iššūkiais. Vienas iš tų iššūkių yra e, ir tolimesnis investicijų veiklos e, smukimas. E, dėl globalios finansinės krizės nukentėjo investicijos Europoje. Naujausi duomenys rodo, kad bendros investicijos ES yra, mažiau, yra mažesnės maždaug 20 procentų negu kad 2008 metais. Ir Taip iš esmės atsitiko dėl to, kad sumažėjo e, investicijų iš privataus sektoriaus. Labiausiai krizės paliestose šalise Europoje investicijos krito daugiau kaip 40 procentų ir vis dar nesimato atsigavimo ženklų. Užsitęsusi investicijų krizė Europoje e, e, trukdo ekonomikos augimui, e, bendram e, vidaus produktui ir užimtumui. E, Taip pat reikia pasakyti, kad nuo 2008 iki 2012 metų dėl sumažėjusių investicijų iki 2020 metų bus prarasta pajamų, kurių dydis yra apie 540 milijardų eurų ir tas, tos sumas vis dar auga. Taip pat reikia pasakyti, kad daugelį e, pietinių valstybių narių vis dar išlieka aukštas nedarbo lygis ir dėl to e, yra daromas neigiamas poveikis ir demografijai ir tai e, dar neigiamiau atsiliepia toms šalims. Europos investicijų bankas bando e, suprasti, dėl ko kilo ta investicijų krizė, tam, kad galėtų geriau tai reaguoti. Aš prisimenu, kaip pats dirbau Europos parlamente Ir mano kolegos iš Ekon darė didelį spaudimą, kad, būtų, e, kad Europos investicijų bankas reaguotų į šią situaciją. Dabar, e, turint omeny investicijų krizę Europoje, e, reikia nepamiršti ir tam tikrų struktūrinių disbalansų. Kai kuriuose valstybėse narėse prieš krizę buvo labai daug skolinamasi tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų dėl to buvo pernelik, pernelik daug išaugo vartojimas ir pernelik daug buvo investuota į kai kurios sektorius, pavyzdžiui, nekilnojama turtą. Na, o dabar mes tarsi jaučiame tokių pernelik didelių investicijų pagirias. Reikia vykdyti struktūrinės reformas tam, kad investicijos būtų perkeltos į produktyvesnius sektorius. Labai gerai, kad ES turi tokį instrumentą kaip Europos investicijų bankas, kuris gali at, imtis tikslingų veiksmų tam, kad būtų uh, galima uh, skatinti investicijas, užtikrinti geresnį prieinamumą prie kapitalo. Europos investicijų bankas gali padėti ne tik nuo krizės nukentėjusioms šalims, bet visai Europos Sąjungai. Kodėl tiksliniai veiksmai tokie svarbus? Pavyzdžiui, vienas dalykas, kurį mes išmokome, yra štai koks privatus sektorius, kaip po toks, nekenčia dėl e, finansų trūkumų. Nefinansinės korporacijos ES nėra pernelik daug įsiskolinusios, e, jos, joms pavyko sutaupyti ir jos pačios pradėjo skolinti ypač vyriausybėms. Jos nėra tikros, e, kokia bus pasaulio ekonomikos ateitis, o ypač eurozonoje ir dėl to e, tokių didelių įmonių valdytojai tiesiog nusprendė palūkėti ir pasižiūrėti, kas bus ateitie vietoj to, kad dabar investuotų. Ir turint tai omenyje, Kalbant apie eurozoną ir eurozonos ateitį, tai reikėtų, skat, reikėtų e, mažinti neiškumus, netikrumus ir taip pat skatinti investicijas, kovoti su finansinėmis kliūtimis, bet tokiems pokyčiams reikės laiko. Šiuo metu reikia tikslinių veiksmų iš viešojo sektoriaus pusės, ypač ten, kur yra uh, finansinių problemų. Ir būtent dėl to čia labai svarbus vaidmuo tenka Europos investicijų bankui įveikiant šią krizę. Viena iš privataus sektoriaus dalių, kuri vis dar labai kenčia nuo krizės ir nuo finansinių apribojimų, yra mažos bei vidutinės įmonės. O ypač tose šalise, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Dėl krizės e, Europos finansinės rinkos e, vis labiau susiskaldžiusios ir dėl to yra sunkiau e, skolintis iš kitų ES valstybių narių. Dėl to šalis labiau priklausomas nuo vidinių resursų. Ir netgi ir eurozonoje dėl to labai skiriasi skolinimo sąlygos, dėl to labai nukentėjo mažos bei vidutinės įmonėms įmonės, nes jos ypač priklausomos nuo paskolų iš bankų. Taip pat nuo pat krizės pradžios pagalba mažoms bei vidutinėms įmonėms buvo vienas iš svarbiausių Europos investicijų bankų prioritetų, nes būtent mažos bei vidutinės įmonės labai svariai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir išlaikymo, o taip pat ir invest... inovacijų skatinimo. Europos investicijų bankas bando kovoti su tokiamis finansinėmis kliūtimis įvairiais būdais. E, vienas iš tų būdų yra tikslinis skolinimasis, panaudojant e, e, Europos investicijų banko turimą reitingą, tai yra triguba A. Nuo pat krizės pradžios paskolos Europos mažoms vidutinėms įmonėms išaugo daugiau kaip 50 procentų nuo 12 milijardų eurų iki 18,5 milijardų eurų 2013 metais. Taip pat reikia paminėti, kad Europos investicijų fondas Europos investicijų bankų padalinys pasirašė garantijas dar 2 milijardams eurų. Taip pat reikia paminėti, kad buvo pradėtas ir bandomasis projektas Jeremy. E, jis buvo įgyvendintas e, mažoje šalyje Malta, Maltoje ir rezultatai puikus. iš šio, pagal šį projektą buvo padėta maždaug 500 mažų bei vidutinių įmonių. Buvo sumažintos, e, sumažinti užstatai, palūkanas, na, o Maltai tai yra tikrai labai svarbu. Praėjusiu metu e, rūpiučio mėnesį buvo pratestas Džeremio projektas tam, kad būtų galima pradėti dar šimtui mažų bei vidutinių įmonių. Panašu, kad e, kreditų e, paklausa didės sparčiau negu kad Europos finansinių rinkų reintegracija. Ir dėl to e, gali kilti problemų dėl mažų bei vidutinių įmonių finansavimo artimoje ateityje. Bet pagalba mažoms bei vidutinėms įmonėms yra tik viena iš Europos investicijų bankų veiklos ryčių. Šiuo metu uh, E, bankai turi grinų pinigų, e, laisvų lėšų ir ieško, kur galėtų pelningai investuoti su maža rinka. E, maža rizika, atsiprašau, ir Europos bank, investicijų bankas padeda, tomis lėš, padeda panaudoti tas lėšas. Galiu pateikti tokių pavyzdžių kaip obligacijos ar pakeitimas vertybiniais popieriais. Beje, e, reikia pasakyti ir štai ką. Nedarbas vis dar išlieka vienas iš didžiausių ES socialinių iššūkių, ypač tose valstybėse narise, kurios patyrė gilę recesiją. Nors e, kai kur ekonominė veikla jau atsigauna, bet vis tiek e, valstybėse situacija yra sudėtinga dėl darbo rinkos reformų. Europos investicijų bankas bando sušvelninti sumažėjusių investicijų, sumažėjus investicijų poveikį ir išlaikyti užimtumo lygius, bet e, reikia atlikti struktūrinius pokyčius, reikia atlikti, e, atlikti darbuotojų perkvalifikavimo programas, ypač ten, kur anksčiau labai klėstėjo statybų sektorius. Dėl to Europos investicijų bankas e, pradėjo ir programas, kurios yra skirtos darbo rinkai, pavyzdžiui, jaunimui E, tokios jaunimui skirtos programos biudžetas yra 6 milijardai eurų ir tos programos tikslas yra e, skatinti, kad jauni žmonės mokytųsi, kad jie lengviau gautų darbą. Taip pat noriu paminėti ir tokius tikslus kaip veiksmai e, klimato srityje, transeuropos tinklai Investicijos infrastruktūra labai e, svarbios, e, kalbant apie ateitį, apie gilesnę integraciją. Europos investicijų bankas išplėtė investicijas į infrastruktūrą. Nuo 2012 iki 2013 e, buvo investuota 7,5 milijardo eurų. Čia taip pat dar galima ieškoti papildomų investicijų iš privataus. Pavyzdžiui, mes Manome, kad reikėtų kurti geresnės viešo privataus sektoriaus partnerysčių struktūras, e, tam, kad būtų galima investuoti į infrastruktūras valstybės narėse. Tokie produktai kaip garantijos, antrinės paskolos, nuosavas kapitalas taip pat gali susilaukti paramos iš Europos investicijų banko SFF priemonės. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį e, svertinį poveikį naudojant lėšas iš ES lėšų. Taip pat e, valstybėms narėms e, turėtų būti sukurtos palankios skolinimosi sąlygos. Tai yra svarbu, norint užkamšyti investicijų spragas, ypač inovacijų infrastruktūrų srityje. Dėl e, šių įvairių procesų prasidėjo struktūriniai pokyčiai įvairiose sektorėse. Dėl to e, kyla ir daug socialinių problemų, bet e, galų gale visą tai turėtų turėti teigiamą poveikio ilgalaikę perspektyvoje. Norint užtikrinti inovacijas, reikia užtikrinti prieigą ir prie kapitalo. Europos investicijų bankas e, e, suteikia daugiau kreditų e, žinių ekonomikos srityje. Šių kreditų apimtis padidėjo 70 procentų praėjusiais metais nuo 9,3 milijardo eurų iki 15,6 milijardo eurų. Tokiu būdu bandama užtikrinti geresnę ES įmonių ateitį. Ir baigdamas pasakysiu štai ką. Europos investicijų bankas daro, ką gali. E, dėl e, didesnio kapitalizavimo pagerėjo ES atsakas į krizę. 2013 metais Europos investicijų bankas suteikė daugiau paskolų, 40 procentų finansavo įvairias naujas iniciatyvas ir mūsų tikslai išlieka tokie pat ambicingi ir šiais metais, ir kitais metais. Mes tikimės, kad tai padės užtikrinti geresnį augimą Europos lygmenių ir kad tai padės išbristi Europai iš dabartinės krizės. Ačiū pirmininkai. Yes. Thank you very much. Um... Dėkoju, Edvardai. Dabar pradėsime diskusiją. Lauksime jūsų pasisakymų. Norėčiau pasakyti, kad jūs galite teikti klausimus ponus Kiklūną, mūsų prelegentui. E, jūs matote, kad turite korteles ant savo stalo užsirašyti pasisakymų, turėtumėte juos perduoti pirmininkaujantiems. E, dabar perduoti pirmininkavimą savo kolegai iš Graikijos parlamento Jis yra ekonomikos komiteto pirmininkas Graikijos parlamente. Jis toliau koordinuos tolesnę diskusiją. Dėkoju poniai Padimata. Suteiksime žodį ponui Paulius, Pavlios e, Dekortis. Prašom. Pone pirmininkė. pritariu tam, ką sakė mūsų kolega Skiklūna. Manau, kad e, valstybės skolos krizė jau yra praeitas etapas, dabar turime imtis priemonių. E, nebūdami pernelyg dėliais optimistais turime žiūrėti realią ekonomiką, turime žiūrėti, kaip kurti, gerbo, e, kaip kurti darbo vietas ir kaip išsaugoti konkurencingumą. Mūsų piliečiai mūsų iš tikrųjų reikalus konkrečių rezultatų to, ką nuveikime. Manau, kad čia reikia atsiminti du dalykus. Pirmiausia, reformos, kai kurios šalis tas reformas pradėjo ir jos turės jas tęsti. Yra tokių šalių, kurios po truputėlį pradeda šį reformų procesą. Tos reformos yra būtinos ir reikėtų, kad tos šalis e, pagreitintų procesą. Mano supratimu, mūsų laukia dar vienas svarbus darbas – E, mes žinome, kad kreditai turi pasiekti mažas ir vidutinės įmonės. Jos visos turi turėti galimybę gauti paskolas visur Europoje tomis pačiomis sąlygomis. E, įmonės turi visos turėti galimybę gauti paskolas, e, kai joms jų reikia, neatsižvelgiant į tai, kokioje šalyje yra įmonė, ar šalis turi sunkumų ar ne. Jeigu at, imsimės reikiamų priemonių, at, ekonomika atsigaus, darbo vietos bus kuriamos. Pavyzdžiui, Ispanijoje sumažėjo 11 procentų paskolos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mano supratimu, turime padėti pagrindus išspręsti šiai problemai, o bankų sąjunga būtent turi suteikti šią pagalbą. Būtina, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų gauti paskolas. Tačiau trumpalaikiu laikotarpiu reikia imtis kitų priemonių, nes kitos priemonės, kas aš minėjau, yra vidutinio ir ilgojo laikotarpiu. E, kas mums galėtų dabar padėti? Pirmiausia, Europos investicijų bankas jis turėtų imtis platesnio užmojo priemonių, užtikrinamas, kad mažas vidutinės įmonės gautų paskolas. Ir aš tikiuosi, kad tų priemonių bus imtasi. Europos centrinis bankas taip pat gali suvaidinti jam tenkantį vaidmenį. Jis turėtų būti aktyvesnis uh, tiek Europos centrinis bankas, tiek Europos investicijų bankas turėtų abu būti aktyvesni. Jie kol kas ne visai šimtų procentų gyvendina bendrą politiką. Monetarinė politika, vieninga monetarinė politika turėtų būti gyvenama geriau. Europos centrinis bankas turėtų šią temą veikti žymiai aktyviau. Turime suprasti, gerbiami kolegos, kad jeigu mažos judinės įmonės negauna paskolų, tai tuomet labai sunku bus kaip nors sutvirtinti ekonomikos augimą. Visi, kurie yra kaip nors įsitraukę į tas rytį, turėtų dirbti žymiai aktyviau. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pierre Alambie e, iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Metų pradžioje eurozona ir Europa pakilo iš dviejų su pusę metų trukusios recesijos. Ta recesija buvo kankamai specifinė. Mes, kad ir kaip lietai, bet vis tik įsteigėme finansinio solidarumo mechanizmą, Europa chroniškai nesugeba rasti tinkamos makroekonominės pusiausvėros tarp deficito mažinimo ir ekonomikos augimo užtikrinimo. Mes žinome, kad kai biudžeto daugikliai yra e, dideli, taip paprastai nutinka recesijos metais, jeigu visos šalis tuo pat metu imasi griežto taupimo priemonių, tai tuomet e, deficitus mažinti sekasi žymiai lėčiau negu tikimasi, nes sumažėja vartojimas. Ir e, iš to turime padaryti išvadas. Daugelius šalių turimtis biudžeto konsolidavimo priemonių. ES turėtų e, šiuos žingsnius kompensuoti imtamasi pasirinktų investicinių priemonių. Būtent dėl to norėčiau paklausti, kaip bus su Europa 2020 strategija, kaip bus su e, augimo ir stabilumo paktu. Antra, būtina taip pat rasti išmintingą ritmą deficitui mažinti visoje Europos Sąjungoje. Būtina atsižvelgti deflecijos tendencijas, kurios gali atsirasti Nes korekcijos, regis kol kas, yra taikomos tik sunkumų turinčiom šalims. Apie tai šiek tiek kalbėjome vakar. Na ir mano trečioji pasaba būtų tokia. Po antro pasaulinio karo rekonstrukcija ir anglės bei plieno subendrinimas ar Vokietijos ir Prancūzijos išteklių tapo vienu iš viena iš galimybių išspręsti tuo metinę krizę. Dabar turime kovoti su klimato kaitos iššūkiais. Tai turėtų būti variklis naujam ekonomikos augimui Europoje, naujo ekonominių sričių plėtojimui. Vakar kalbėjome apie būtinybę taikyti struktūrinės politikos priemonės. Tačiau ko, turime išsiaiškinti, kokios jos efektyviausios užtikrinti ekonomikos saugimui. ES turėtų būti galvojama apie darbo vietų kūrimą, makroekonomikos situaciją ir, ir, ir išeimo iš krizės galimybę. Ačiū. Ačiū, kolega Rogatski iš Lenkijos parlamento. Prašau. E, Pone pirmininkė, ponios ir ponai. E, Kai prasidėjo posėdis, mūsų šį rytą kalbėjome apie krizę ir jos pasiekmes. Tačiau manau, kad pagaliau tu neturimėtume užmiršti ir to, kad yra ir kitų aspektų, kurių nevalia pamiršti. Tai yra kitų šalių patirties, tokių kaip Indijos, Brazilijos, Kinijos patirtis. Kol mūsųse ekonomika augo labai, augo labai lietai arba neaugo visai, to šalis vystėsi. Būtina, kad išsiaiškinume, kas už viso to slypi. Ir galbūt mes turėtume apžvelgti bendrą padėtį, turime programas, turime institucijas, turime įvairiausių priemonių, e, turime kalbėti apie socialinę atskirtį ir panašiai. Ir turėtume pasižiūrėti į tai, kaip tuos resursus turėtume vartoti, kuriuos skiria mums Europos investicijų bankas. Ar kažkas pasižiūrėjo, kaip efektyviai yra leidžiami pinigai. Ir kaip taip gali būti, kad viena vertus mes atrodo, E, leidžiame pinigus ir, ne, ir kita vertus negali žmonės rasti darbo tuose sektoriuose, kur turėtų jo gauti, dažnai dėl biurokratinių kliūčių. Europos Sąjunga e, turėtų pamastyti, kaip išeiti iš krizės. E, tai nėra tiesiog e, klausimas apie tam tikrų elementų sustiprinimą ar ne. Mes turime pasižiūrėti, ar mūsų investicijos yra efektyvios. Prie tų klausimų yra dirbama, apie juos kalbama, tačiau turime dar labiau atkreipti dėmesį į tai, kad pinigai yra išleidžiami tikrai efektyviai. Be abejo, visi turime pamastyti apie tai, kad išeimas iš krizės ir grįžimas į ekonomikos augimo kelią yra pirmiausia susijęs su biurokratijos mažinimu ir geresniu reguliavimu. Manau, kad tai yra tas klausimas, prie kurį turėtų labiau patirbėti Europos parlamentas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis kolegui Josef Okės iš Vengrijos parlamento. Prašom, kolega. Dėkoju. Norėčiau prisijungti prie Lenkijos kolegų. E, galbūt turėtume labiau susitelkti prie bendradarbiavimo tarp Višegrado ketverto šalių. Tos šalis e, norėjo įdėkti kažką labiau dinamiško e, išeimui iš krizės tos šalis pergyveno labai didelius struktūrinius pasikeitimus nuo 2013 metų. Mes teikiame dabar daug labiau paramos mažoms rytinėms įmonėms negu anksčiau. Tad mes turime susitelkti prie tų dalykų. Turime labiau vieni kitiems padėti, nes dabartinės krizės situacijose Be abejo, jaučiamas spaudimas iš Kinijos, Rusijos, Brazilijos. Ir jeigu mes ne išmoksime tų pamokų iš mūsų minėtų pavyzdžių, atsiliksime beviltiškai. E, Ištėmė išklausiau kolegą iš Maltos. Be abejo, turime žiūrėti vieni kitų pasiekimus, turime vieni iš kitų pasimokyti ir turime žiūrėti, kaip e, Europos įgūdžius išlaikyti Europoje. Galbūt e, nacionaliniai parlamentai galėtų vykdyti kažkokias kampanijas savo šalyse ir labiau konkrečiai suformuluoti tuos struktūrinius pakeitimus siekiant konkrečių rezultatų. Norėčiau pasakyti, kad Vengrija labai daug investavo į pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europos sąjungoje kitų planavimo laikotarpių taip pat ketiname skirti didesnį dėmesį mažoms ir vidutinėms įmonėms. Vengrija galėjo sumažinti infliaciją iki žemiausio lygio per pastaruosius penkis metus. Mums pavyko pagerinti e, nedarbo e, rodiklius. Dabar nedarbas mažesnis, jis siekia 11,8 e, procentų, dabar jis žymiai mažesnis. Tai yra fantastiškas projektas ir ekonomikos augimas yra dabar dinamiškas, dinamiškesnis Vengrijoje negu anksčiau. E, puiku, kad įvyko būtent tokie pasikeitimai. Ačiū, pirmininkas. Ačiū. Κύπρο Παρλαμέντο Βαρδού καλπές κολέγα Ποδρόμος Ποδρόμου. Το κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai, brangus kolegos, kadangi kilo būtinybė kurti struktūrinės programas, išskirtinės struktūrinės programas, e, su kai kuriais trūkumais strateginiu požiūriu. Mus, mums rūpimės klausimas yra toks, kaip finansuoti realią ekonominę. Kipro atvejis buvo ypatingas. Priešingai negu kitais atvejais, Eurogrupė ir Trojka nusprendė, kad Kipre nebus finansinės paramos paskolų tam, kad būtų nugalėta sunkumai bankinėme sektoriuje mintis buvo tokia, kad e, mokesčių mokėtojai neturi mokėti už e, bankinio sektoriaus klaidas. Idėja gera, bet e, sunku ją įgyvendinti. Prieš ją įgyvendinant buvo kita mintis dėl bankinių kapitalų, dėl žmonių indėlių kitaip tariant, buvo kesinamas į žmonių indėlius ir niekas nežinojo, kokiu tai duos pasiekmių. Nei Trojka nežinojo, nei Centrinis Europos bankas. Atgarsiai iš tiesų yra daug didesni negu galėjo tikėtis ekonominė sistema ir bankų sektoriai. Problema susijusi ne tik su banko sektoriumi, bet ir su kitais. 30 procentų E, bankų sektoriaus e, e, paaiškėjo, kad nėra visai grinų pinigų ir Kipras kaip maža valstybė turi, turėjo pasiskolinti 10 milijonų eurų, milijardų eurų. E, tiesiog dūksta, dūsta finansiškai ir ekonomiškai taikydama e, tą gelbėjimo programą ir išleisdama trojkos nustatytiems tikslams pasiekti pinigus. Skola auga ir auga labai auga nedarbas. Kol kas reali ekonomika negauna jokios naudos iš to biudžetinio ir finansinio sveikatinimo. Taigi sveikata yra visiškai priešinga, negu buvo tikėtasi iš tos programos ir priešingai, negu buvo nustatyta e, tie tikslai. Ačiū, ponas Akinidis. Kai kurios šalis po to, kai prasidėjo krizė, suprato, kad e, veiksminga monetarinė politika negali būti vienintelė. E, politika yra dviejų arba netgi trijų greičių, taigi e, e politika netikusi ECB politika lemia, kad šalys skolinasi su 80 procentų palūkanomis, o to šalis, kurios e, gyvena pertekliuje, skolinasi su 4-6 procentų palūkanomis. Graikijos bankai neturi prieigos prie finansinių rinkų ir savo e, grinų pinigų nebuvimą E, dengė kitais būdais. Jie galėjo gauti 10 milijardų, bet e, reikia tas skolas po to ir gražinti. Bankai, kurie negali prieiti prie finansinių rinkų, negali finansuoti ir e, Graikijos įmonių ir skolinti joms kaip gali, būti, kaip gali atsitikti tokie dalykai šalyse, kuriuose vykdoma programos, tokio, tokiuose kaip Graikijoje. Ponas Čikūna, o tada pasisakys kiti. Ačiū jau daug, kas buvo išsakyta ir šioje diskusijoje. Džiaugiuosi tuo, kad mes nuo praeities periname prie ateities, žvelgiame į ateitį. Taip, kai kurios programos iš tikrųjų padarė žalos, ypač socialinėje srityje E, jos pakenkia investicijoms, užimtumo lygiai e, ir kitiems aspektams. Bet dabar turime pagalvoti apie tai, kaip ištaisyti padarytą žalą. E, didelės įmonės labai kenčia dėl to, kad vis dar egzistuoja netikrumas, joms sunku investuoti. Bankai neišnaud... nepakankamai išnaudotas galimybės, kurias e, suteikia Europos centrinis bankas. Visoje Europos Sąjungoje yra milijonai mažų bei vidutinių įmonių, kurios yra pasirengusios investuoti į mažutę rinką. Bet iš kur joms gauti lėšų? Ir čia e, padeda Europos investicijų bankas. Bet nepamirškime, kad labai svarbu uh, kalbėti apie produktyves investicijas. Aš prisimenu, kon komitete tas žodis investicijos buvo tiesiog nepageidaujamas žodis, jo negalima buvo įtraukti dokumentą, jo nebuvo ir šešių pasiūlymų pakete, jis buvo tiesiog išbrauktas, nes anamet kai kurie kolegos galvojo, kad negalima uh, mažint, negalima didinti išlaidų mažinant išlaidas, bet tos išlaidos juk skiriasi, kaip skiriasi ir investicijos, būtent apie tai mes ir kalbame. Programa vis dar taikoma, mažinamos vyriausybių išlaidos, tačiau reikia nepamiršti, kad tuo pačiu metu yra daug galimybių, kur vyriausybės ir bankai, Europos bankai, pavyzdžiui, Europos investicijų bankai, uh, galėtų atkreipti didesnį dėmesį, nes e, tokiu būdu būtų galima produktyviau investuoti į ateitį. Jeigu to nepadarysime, tai užimtumo lygis išliks toks pat ir ateinančiais metais. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των μιλητών. Η κυρία Μπάρμπαρα Λέτσι. Κάγι, τέσσεμε toliau, ponia Barbara Leči iš Italijos senato. Ačiū pirmininkė. Be abejo, mes džiaugiamės naujomis investicijomis iš Europos investicijų banko, bet mes manome, kad Europos komisija turėtų irgi įsikišti, ji turėtų imtis solidesnių veiksmų, kontroliuodama vyriausybės ir bankus. Aš taip pat turiu patirties iš Italijos gyvenimo dabar Italijos mažoms bei vidutinėms įmonėms sunkiau gauti kreditus ir tai labai neigiamai įtakoja Italijos ekonomiką. Šiuo metu Italijos ekonomika yra pakirsta, o mažos bei vidutinės įmonės sudaro apie 70 procentų. Taip pat vis auga valstybės skola ir taip pat e, mažinamos investicijos. Taip pat viešojo privataus sektoriaus partnerystėms sunku e, gauti paramos. Taip pat e, yra nekuriamos naujos darbo vietos. Jeigu e, mažos bei vidutinės įmonės ir kažką gamina, joms yra sunku rasti naujas rinkas, kur tą produkciją realizuoti du, dviem trečdaliams mūsų įmonių yra būtini kreditai tam, kad galėtų funkcionuoti. Na ir dėl Bazelio reglamento reikia laikytis ir 3 procentų taisyklės. Ir vis dėlto mums tikrai reikia gana dosnių investicijų. Mes e, manome, kad ES turėtų imtis veiksmų, kad išsaugotų realią ekonomiką. Tai labai e, aktualu ir Italijai. Europos komisija tarsi užmerkė akis prieš Italijos vyriausybės e, veiksmus yra atsižvelgiama tik į kai kurių piliečių interesus, bet e, pamirštamos mažos bei vidutinės įmonės, kurios dirba ir valstybės labui. Joms e, yra būtina skubi pagalba. Joms reikia realių kreditų. mūsų šalies administracija nesėma jokių veiksmų, nors nekarta buvo raginama tai padaryti. E, to logo έχει ο κύριος Ογκουστέν από την Πολωνική Γερουσία. Ponas Ogista iš Lenkijos senato. Dėkoju. Visiems laba diena. Ponios ir ponai. Atrodo, kad diskusijose nevyrauja optimizmas. Tačiau reikia pasakyti, kad ES su savo ekonomikos ir socialiniu modeliu yra svajonė daugeliui pasaulio valstybių. Aš manau, kad jeigu pažvelgtumėte į bendrą padėtį, kurioje esam šiandien, tai pamatytume, kad e, pirmiausia, Maidano aikštėje tebesirenka protestuotojai. Ten vyksta labai intensyvūs dalykai. Turime neužmiršti tų žmonių. Yra žmonių, kaip jau sakiau, kurie žvelgia į Europą kaip į tą vietą, kur yra puiku gyventi. Jeigu pažvelgtume į tai, ką Europa pergyveno, tai pamatytume, kad tai buvo ne tik ekonominė krizė, buvo ir kitų dalykų. Aš Manau, kad diskusijose šio bei to trūksta. Mes e, kalbėjome apie krizę, jos priežastis, kalbėjome apie finansų rinkas ir krizę. Daug dalykų buvo nekontroliuojami. Turime grįžti į tiesų teisingą kelią. Problemų finansų rinkose tebelieka, jas reikėjo spręsti, o dabar uh, pasitikėjimas, kad ir trapus bankų ir finansų sektoriumi yra atkuriamas. Europos bankų priežiūros institucija buvo sukurta, bet to nepakanka. Mes turime būti lyderiais, užtikrinant finansinę priežiūrą, nes priešingų atveju mūsų padėtos pastangos gali būti nubrauktos spekulacijos kitose vietose. Turime nepamiršti žmonių, turime nepamiršti demografinių aspektų. Ir būtina turėti prieinamas kainas, prieiga prie žaliavų, prieiga prie apsirūpinimo energiją. Investicijų, sakoma, trūksta šiuose sritise, jis mažėja, tačiau jeigu galbūt galėtume kažką nuveikti, galbūt E, galėtume kažką padaryti, kad neatsidurtume vėl didžiulėje stagnacijoje. Lenkija turės ir toliau tęsti pradėtas reformas, e, kad galėtume pasiekti reikiamų rezultatų. Taip pat norėčiau pasakyti, jog jeigu pažvelgtume į tai, kaip dabar vyksta mūsų diskusija, tai turėtume pažvelgti taip pat į struktūrinės reformas ir jų pasiekmes visuomeniai. Turiu klausimą, kadangi jeigu pažiūrėtume į vystimąsi plėtrą, į, į, į ekonomikos augimą, tai dažniausiai tos priemonės e, turėtų būti taikomos ranka rankon su socialinėmis programomis. Mes negalime dar labiau mažinti socialinių, e, lėšų socialiniams dalykams. Ir mm, paprastai, kai patenkama krizė, bandoma taupyti pirmiausia socialinių priemonių sąskaitą. O aš manau, kad mums reikia programų, mums reikia privačios ir viešosios partnerystės projektų. E, būtina įgyveninti tokias programas, kurios padėtų skatinti jaunimo užimtumą. Be abejo, Naudinga yra tai, kad priimtos priemonės yra paremti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu paremti bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę, nes būtina, kad krizė ištikus turėtume e, tam tikrą socialinę atsverą. Paulio Gerjeri dabar kalbės, sako pirmininkas, jis yra iš Italijos senato žodis jam. Dėkoju. Manau, kad didžiausias sunkumas iškylantis tarp jungtinių valstybių ir ES, jei pažvelgtumėte į pastarosius metus, buvo investicijų tendencijos. 2008 metais, kai prasidėjo krizė, jung, JAV investicijos tuomet buvo didesnės. O Europos Sąjungoje mums nepavyksta pasiekti 2008 metų lygio, tuo tarpu, kad JAV pavyko tai padaryti. Ir jeigu pažvelgtume ekonomiką, be abejo, turime kelti klausimą, kaip vėl paskatinti investicijas ir prievačias, ir, ir, ir valstybinės, viešasias. Be abejo, turime imtis čia priemonių, nes turi būti paklausa, turi būti pasiūla šioje srityje. Visa tai yra būtina, kad vėl pradėtų aukti mūsų ekonomika. E, investicijos yra ekonomikos augimo pakto esmė. 2012 birželį tas, tam paktui buvo numatyta daugiau negu 120 milijardų eurų, e, kad būtų galima paskatinti naujas investicijas. Šiuo požiūriu tas augimo paktas tebėra tik popierius viso labo. E, tai, ką daro Europos investicijų bankas, yra svarbu, bet to nepakanka. Turime pažvelgti į tuos egzistuojančius siūlymus ir pasižiūrėti, ką daryti, kad būtų paskatintos investicijos jau netrukus. Kita vertus, nežinau, kodėl Europos diskusijose niekada nekeliamas siūlymas įvesti e, projektų obligacijas E, kad būtų galima turėti rinkoje daugiau lėšų, kurie padėtų finansuoti investicijas struktūriniams projektams. Transnacionaliniai tinklai, pavyzdžiui, galėtų būti tokiu pavyzdžiu. Mes žinome, kad visa tai galėtų e, sutelkti, padėtų sutelkti daug daugiau išteklių, kurie padėtų mums įgyvendinti, pavyzdžiui, e, bandomuosius projektus, kuriuos kūruoja Europos komisija. Mes žinome, kad Valstybės narės, kai kurios priešinasi šiems dalykams, tiesiog skolinančios valstybės tokią tendenciją demonstruoja. Tačiau manau, kad verta yra tuos pasiūlymus vėl iškelti, nes jie gali būti labai svarbus, kad vėl kiltų ekonomika. Dar vienas dalykas. Kalbant apie investicijas, mes turime pasakyti štai, kad Europos komisijos pirmininkas ponas Baroso kalbėjo apie galimybę uh, E, nustatyti tam tikras mini auksinės taisyklės. Kitaip tariant, į biudžetą neįtraukti išlaidų kofinansavimo projektams ko, sanglaudos politikos šalyse ir neįtraukti išlaidų e, transnacionaliniams projektams. Tai galėtų būti labai naudinga priemonė nacionaliniu lygmeniu. Tačiau šiuo požiūriu tas taisyklė nekarto nebuvo panaudota. Ir kadangi ją nebuvo naudojamasi, e, o jeigu būtų norima ją pasinaudoti, yra pernelyg daug apribojimų tam padaryti. Ir turiu du pasiūlymus, apie kuriuos galėtume diskutuoti dėl projekto investicijų. E, atsiprašau, sako pirmininkas, turiu nutraukti jūsų pasisakymą. Dabar Belgijos parlamento vardu kalbės ponas Rikinė. Euh, Ačiū. Belgijoje irgi pastebime, kad e, investicijos e, smunka, ekonomika taip pat reikėtų pasižiūrėti, kokios to yra priežastys. Šalia to, kad e, buvo krizė 2008 metais, yra dar dvi priežastys. Pirmiausia, taupimo politika ir grįžimas prie E, pusiausvyros e, pernelyg taupant. Ir kitas dalykas, kad e, bankai nepakankamai vaidino vaidmenį e, refinansuojant ekonomiką. Jie neatsisuko į finansinės rinkas ir tai ir sudarė prielaidas 2008 metų kriziai atsirasti e, reikėtų kažkaip tai tuos dalykus spręsti. Pirmiausia, privatus finansavimas per Europos banką, investicijų banką, E, reikėtų šiandien, kad bankai kaip praeitie imtųsi e, finansuoti ekonomiką. Ir kai kalbame apie e, sandorių operacijų apmokestinimą, tai čia reiškia, kad irgi galbūt nuo spekulacijų pereisime prie realaus finansavimo. Reikėtų vengti kitos krizės, O tą padarysime, jeigu bankai vėl imsis savo pagrindinio vaidmens, o būtent mažų ir vidutinių įmonių finansavimo. Toliau e, investicijos, į kur gali būti investuojama. Kai kas sako, kad reikia E, mažinti socialinės teisės. Aš manau, kad taip negalima daryti, reikia labai didelį dėmesį atkreipti tiek į socialinius dalykus, tiek į aplinkos saugą. Jeigu, ir jeigu yra e, kitų šalių šalia e, Europos, tai jas irgi reikėtų pastumėti eiti socialinę linkmę, eiti aplinkos apsaugos linkmę. Ir trečia, e, energetinis, klimatinis iššūkis Belgijoje naftos, e, dujos, e, anglies išteklių sunaudojama per metus už 20 milijardų eurų. Ir jeigu bus e, neinvestuojama į atsinaujinančias energijos rūšis, E, tai mūsų ekonomika gerai nefunkcionuos. Ir priešingai tą reikia daryti, investuoti į atsinaujinančias energijos rūšis vardan viso bendro europinio projekto. Pirmininkas. Labai ačiū, ponė Kainmaki, Suomijos parlamentas. Pirmininkė. Norėčiau paklausti dėl žaliosios ekonomikos e, Europos investicijų banke. Kaip yra investuojama į naujas energijos rūšis ir kaip visą tai atsispindi e, investicijų veikloje. Tai kuria darbus, kuria žalę ekonomiką ir mažina ekonomikos priklausomybę nuo iškastinės energijos rūšių, bei skatina kovoti prieš klimato kaitą ir skatina e, vystimą. Aš norėčiau dar padiskutuoti apie euro ateitį kokiu priemoniu buvo imtasi, ta prasme, buvo daug kalbėta apie piliečius, labai daug gražių žodžių išsakyta apie atsakomybę ir panašiai. E, žinome, kad finansinė krizė e, privertė išleisti labai daug e, pinigų, privertė įsiskolinti. Suomija taip pat turi labai didelę vidinę skolą ir mes esame nemažai prisidėję prie gelbėjimo veiksmų, gelbėjimo iš krizės veikmų, veiksmų. Reikia, kad visi ateityje dalyvautų euro zonos saugumo užtikrinime. Labai nelengva tą padaryti. E, visur yra skurdas mūsųse taip pat ir jaunimo nedarbas, ir ilgalaikis nedarbas, e, sensta žmonės, e, daugėja pensininkų, mažėja dirbančių. Ir tai kyla didelė grėsmė augimo ir stabilumo paktui. Mes jau numatėme nemažai pokyčių e, reformų viešajame sektoriuje. Reikia, kad visi vykdytų struktūrinės reformas. Ačiū. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Καριέλο από την Ιταλική Βουλή. Žodis ponių Karielo iš Italijos parlamento. Sì, si, grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pastebėti, kad šiandienę kalbame apie botagą ir meduolį, šį principą. ES piliečiai nenori, kad su jais būtų elgiamasi kaip su uh, gyvuliais, Lapkričio 22 dieną Oli Ren, kalbėdamas apie Italiją, patvirtino, kad 2014 metų Italijos prognozės yra abejotinos ir panašu, kad Italija negalės laikytis vadinamo, taip vadinamosios investicijų taisyklės. Taigi buvo kalbėta apie e, tai, kad e, gal Italija nesugebės e, vykdyti taisyklių, bet mes nenorime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su gyvuliais naudojant botago ir meduolio principą. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti metodą, pagal kurį yra vykdomos investicijos. Italija tikrai labai daug aukojo, kad galėtų laikytis nustatytų taisyklių. Ir taip pat manau, kad reikia atsižvelgti ir į socialinius šalies aspektus. Mes manome, kad galbūt reikėtų peržiūrėti sutartis tam, kad išvengtumėm tokių stacijų, kai e, komisarai, pavyzdžiui, komisaras Oli Ren, piknaudžiauja savo kompetencijomis. Iš tikrųjų, reikėtų skatinti e, realias investicijas e, į šalių ekonomiko, taip pat reikėtų daugiau investuoti ir į įmonės. Ir paskutinis pasisakantis jis ponas Anderson iš Švedijos parlamento. Dėkuoju, pana pirmininkė. Mes diskutuojame apie krizę ir dėl to, kodėl jos pasiekmes buvo tokios sunkios. Na, iš tikrųjų, gali pasirodyti, kad pasitikėjimas vis mažėja. Pasitikėjimas Europos ekonomika yra susviravęs, jo neliko. Tačiau Europa turi ateitį. Pasižiūrėkime, kaip kai kurios šalis atsigauna ir kaip registas pasitikėjimas jomis vėl grįžta. Visose šalise augimas yra įmanomas, visos jos gali vystyti savo ekonomiką, globojant Europos Sąjungai. Manau, kad labai svarbu yra tai, kad po to globojančių Europos Sąjungos skėčių būtų galima supaprastinti procedūras, palikti mažiau biurokratijos kad galėtume efektyviau padėti įmonėms. Reikia labiau decentralizuoti e, inovacinius gebėjimus ir, ir įmonės. Tai padeda kurti darbo vietas. Per nelik daug kas yra siejama su politika ir politikais. Būtent dėl to reikia daugiau laisvės, daugiau verslumo dvasios. Būtent tai kuria darbo vietas. Kai dėl konkurencinių gebėjimų, jūs būtina didinti, nes tik taip galėsime paskatinti investicijas. Kitaip tariant, e, svarbiausia būtų pabrėžti reformas, reikalingas padidinti verslumo dvasiai ir inovacijų dvasiai. Visa kita yra tik detalės. Dėkoju. Kolega Skiklūna, kreipiuosi į Jūs, ar galėtumėt atsakyti iki mūsų posėdžio pabaigos į kolegų iškeltas mintis. Well, Buvo iškelta daug įvairių dalykų buvo kalbama apie rinkos spragas. Kitaip tariant, bankai e, pat, bankai patyrė pernelik didelį smulkmenišką reguliavimą. Dėl jo turto, dėl daug ko ir dėl to tas turtas sumažėjo. E, Eur, nacionalinių lygmenių ir europinių lygmenių žinome, kad yra įvairiausių galimybių investicijoms įmanoma renuti pagalbą inovacijoms ir mažoms jungtinėms įmonėms. ES lygmenių be abejo turim kažką daryti, kad galėtume suteikti garantijas. Ir jau yra, čia jau vyksta darbo šis ir tie Europos investicijų bankas tai daro. E, būtina, kad būtų numatytos garantijos ir skolintojų, ir mažai vidutinė įmonė, būtina, kad būtų apribota ta rizika, kuri galėtų iškilti. E, ir E, didesnės rizikos čia nėra, nebent bankas galėtų kažkokią riziką išvelgti. Ir dar keletas dalykų dėl, pavyzdžiui, dėl projektų obligacijų. Europos parlamente mes dirbome daug prie šio klausimo. Na ir iš tikrųjų, e, galime pasakyti, jog mus šiek tiek nuvylė tai, jog didesnės pažangos šiais ir tie pasiekti nepavyko. Apie tai kalbėjo kolega iš Italijos. Kalbėjęs apie mini aukso taisyklę. Mes tikėjome tą taisyklę, todėl kad ji yra parimta tuo principu, kad nepaisant būtinybės taupyti, mažinti išlaidas, yra tokių sričių, kur tas sumažinimas neturėtų būti vykdomas, jo, jo neturėtų būti tam, kad būtų galima užtikrinti tam tikrą apsaugą, kad ir galimybę investuoti nes labai svarbu su visais, norint atsikartyti neigiamų dalykų, neišmesti su jais kartu ir teigiamų. Iš tikrųjų, mažinti išlaidas yra būtina sunkumus patirinčiuose šalyse, bet e, ne, nemažinti išlaidų ten, kur egzistuoja potencialas ekonomikos augimui, nes tai pasmerktų šalį e, labai menkam augimui ir dideliam nedarbui. Aš, ponė pirmininkė, tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Manau, kad čia galėtume padaryti tokias būtent išvadas. Ar išvada galiu pasakyti dabar? Galiu. Išvada būtų tokia. Tiesiog neužtenka žvelgti į nedarbą, kuris regiai stabilizavosi ir gal kiek mažėja, bet jis tebėra pernelyg didelis, kad ir stabilizavęsis. Tad turime daryti e, kažką nacionaliniu ar europiniu lygiu. Aš nesu banko pirmininkas, aš esu valdytojų tarybos pirmininkas ir mes dirbame prie šių klausimų, mums reikia irgi veikti, o ne tik sėdėti ir stebėti, kaip viskas klostosi. Pirmininkas, ačiū ponui Skiklūnam kuris pasakė labai svarbų dalyką, neužtenka būti situacijos pasiveistebėtojais. Dėkoju, posėdį baigsime, papietausime ir paskui susirinksime į, į posėdį 15 val. o pietus yra organizuojami pirmame aukšte.